Thank you very much for coming so early. Labai ačiū, kad taip anksti susirinkote, ne, nepaisant puikaus Briuselio naktinio gyvenimo. Tikiuosi, kad galima pradėti nuo pirmojo šio ryto klausimo. Turime pranešimą skirtą tarybos metiniam pranešimui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos. E, šį pranešimą visada rengia užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Ir e, parengtas e, šiuo metu bendras dokument, darbo dokumentas, e, kuris yra pateiktas šiam posėdžiui. Aišku, jis nėra užbaigtas, yra tam tikrų aspektų, ties kuriais reikėtų apsistoti, o ne kalbėti apie įvairias e, pasaulio šalis. Man labai malonu matyti salėje ir nacionalinių parlamentų narius nes norėtųsi išgirsti ir jų e, nuomonės ir gauti jų pasiūlymus raštu per ateinančias kelias savaitės. Taigi aš e, nuoširdžiai kviečiu jūs atsiųsti savo nuomonės kaip galima greičiau, kad galėtume panaudoti tas nuomonės rengiant galutinį pranešimą. Entwicklung, sowohl was die interne Frage der Europäischen Union angeht, als auch. Mes, aišku, esame naujo etapo pradžioje tiek ES vidaus klausimais, tiek ir išorės klausimų prasme. Ir manau, kad pats laikas padaryti tam tikras išvadas, pakalbėti apie svarbiausius dalykus. Pirmasis iš jų Mano nuomonė yra tai, kad ES turi gerinti savo struktūras. Per pastarosius 4-5 metus kūrėme išorės veiksmų tarnybą. E, tas darbas buvo gana sėkmingas. Tačiau, kaip ir galima tikėtis, vis yra tam tikrų trūkumų, kuriuos reikia pašalinti tiek pačioje tarnyboje, tiek sprendžiant tokius klausimus, kiek tai susijęs su išorės delegacijų darbu. Ir sinergijos poveikis, apie ką kalbėjome vakar su ponė Mogherini, turi būti realizuotas pagaliau. Pavyzdžiui, sinergijos, sinergijos poveikis, kurio tikintis buvo sukurta tarnyba ir kuris reiškia, kad vyriausiai galiotinė taip pat yra ir komisijos vicepirmininkė bei tarybos narė tas energijos poveikis nėra iki galo realizuotas, tai yra susiję ir su e, turėtų su praėjusiu laikotarpiu, jo apribojimais, taip pat ir politinių ryštų. Ankstesnė vyriausiai galiotinė beveik nedalyvavo, nedalyvaudavo komisijos posėdžiuose. Ir tai turėjo savo pasiekmių Didžiai Britanijai, nes per pastarosius penkerius metus Didžioji Britanija iš principo neturėjo savo komisijos nario. Ir dėl to kilo tam tikrų problemų. Buvo komisijos nario kabinetas, kuris nedalyvavo komisijos posėdžiuose ir e, iš esmės Didžioji Britanija neturėjo savo komisijos nario. Galbūt tai ir buvo politinis ketinimas toks. Ir pamatęs Jeffrio pranešimą, buvau visai patenkintas, kad tai buvo. Bet e, turint galvoje, kad daugelis išorės politikos sričių yra susijęs su komisijos darbo sritimis, plėtra, vystimasis, priekyba ir kitos sritis, Tai yra svarbu. Kita vertus, daugelėt, daugelis užsienio ir saugumo politikos sričių yra tarp vyriausybinės srities klausimai. Ir buvo problemų stengiantis visą tai sudarinti. Ir dėl to buvo nuspręsta šias funkcijas sulėti viename poste E, dėl ko atsiranda darbo sritis būtent skirta išras veiksmų tarnybai, tai yra kaip kontaktiniam punktui tarp dviejų pusių. Ir šis, ši tarnyba turi dirbti efektyviai, kad pasiektume norimų tikslų. Jeigu pažvelgsime į autoritarinius režimus, pavyzdžiui, Rusija ar Kinija, kur net dėl mažiausių užsienio investicijų sprendžiama, turint galvoje užsienio politikos prioritetus, tai matome, kad demokratija yra trūkumas, nes mes esame e, laisvos demokratinės visuomenės su e, laisvais, e, laisvomis bendrovėmis ir jos pačios priima sprendimus dėl investicijų. Aiškiausias atvejis yra energetika. Yra sritis, kur galėtume, turėtume daryti tam tikro įtaką, kiek tai galima padaryti laisvoje demokratiškoje ekonomikoje. Taigi yra tų skirtingų atsakomybės sričių, Uh, už kurias kartais uh, tam tikrose srityse atsakinga yra komisija, kitur sprendimai prieimami taryboje uh, ir tas, tuos dalykus reikės vartinti. Ir naujoji vyriausiai galiotinė atrodo ir ketina būtent tai daryti, tačiau mes turime jai, jai padėti, kad ji turėtų savo rankose tinkamų priemonių pasiekti šį tikslą. Tai taip pat yra susirė ir su finansais ir yra tam tikrų problemų, kurių parlamentas iki šiol neišsprendė nuo Santero krizės 1999 metais. E, yra naudojamas finansinis reglamentas, kuris yra toks sudėtingas, kad sprendimų prieimimas užtrunka jokingai ilgą laiką. Apgailėtinai ilgą laiką jeigu nu, turi pinigų, kuriuos nori panaudoti e, išorės pagalbai ir negali tos pagalbos skirti tinkamu metu, tai, tai yra tiesiog išmesti pinigai. Ir jeigu pri, e, reikėtų e, priimti sprendimą dėl tokių lėšų, tai jie, jos būtų pateiktos po metų. Yra daug tokių pavyzdžių. galės, galime, galėtume pasiekti tų tikslų, panaudodami šios pinigus daug efektyviau. Ir e, vyriausiosios įgaliotinės e, turima manevro laisvė užsienio ir saugumo politikos rytyje galėtų būti daug didesnė. Pasirinkimo narystėje, strategijoje, kaiminysės politikoje, daugelį kitų sričių tai gali būti labai svarbu. Antra, <clears throat> mums reikia jūsų pagalbos. Nes sutartis sako, kad jūs ištikimai ir aktyviai e, remiate sąjungos užsienio politiką. Kartais man kyla bejonių, ar taip yra. Užsienio reikalų ministrai dažnai pasiduoda pagundai patys planuoti savo užsienio keliones be koordinacijos ir be planavimos ir be koordinacijos su ES institucijomis. Ir dažnai mes priimame sprendimus, kad Europos tvarka būtų pagrįsta tarptautinė teisė. Ir čia kalbu ne tik apie Ukrainą, nes pagal Helsinkio sustarimus ir daugelį kitų sustarimų yra aiški pozicija, kurios visi laikosi. Tai yra teritorinis vientisumas. teritorinio integralumo ter, teritorinio vientisumo principas e, turėtų reikšti, kad valstybės patys, pačios sprendžia, kok, kokios laisvės jo sutikimas jų teritorijoms. Atrodo, kad grįžtame prie senesnių principų ir 20 e, amžiaus pirmosios pusės principų ir situacija pakankamai blogėja. 25 metus mes darėme prielaidą, kad visi konfliktai Europos Sąjungoje ir SBO ir Europos taryboje, kai kalbam apie mažumų klausimus, <clears throat> mes manėme, kad galiojo, mes manėme, kad NATO ir Rusijos susitarimai reiškia, kad konfliktai sprendžiami taikiai. Visam tai dabar yra su klaustuku. Taikus konfliktų sprendimo mechanizmas, kuris yra iki šiol sukurtas, buvo pakeistas. Manant, kad jeigu turi kažkokią istorinę pretenziją ar tariamą saugumo interesą, tai gali daryti, e, ką nori dėl objektyviai egzistuojančių sąlygų. Jeigu tai būtų priimtina, aš galėčiau pasakyti, e, kad yra šimtai vietų Europoje, kur kažkas turi kažkokių istorinių pretenzijų, ar kažkas vyksta ne taip, e, kaip norėtum, kad vyktų, ir tuomet jėgos panaudojimas būtų pateisinamas. tai nėra e, tas kelias užtikrinti tai, ką, ką mes buvome, buvome pasiekę. E, tarptautinė teisė turi būti veiksni. Ką, kaip rusai ką bekritikuotų, nėra jokių, jokio pagrindo kariniai okupacijai kokie bebūtų trūkumai. Ir turime spręsti šias problemas dėl to, kaip tinkamai gyvendinti tarptautinės teisės nuostatas Europoje ir pasaulyje. Po šių pastarojo meto įvykių turime padaryti išvadą, kad Tenka padaryti išvadą, kad Europoje galima kariauti. Viena šalis įsiveržia į kitą. Karlas Švarcenbergas vakar apie tai kalbėjo. O tai reiškia, kad mums reikia tokios politikos, kuri padėtų užtikrinti atskirų narių saugumą. Mano nuomonė tai reiškia, kad NATO kaip e, kolektyvinio saugumo užtikrinanti jėga turi tapti svarbi. Mes visi apie tai pamiršome, net NATO apie tai pamiršo. Tai reiškia, kad e, kaip mes bekritikuotume jungtinės valstijas dėl duomenų apsaugos, pavyzdžiui, mums reikia jungtinių valstijų kolektyviniam saugumo sistemai užtikrinti, nes tik tai su jų pagalba mes tai galime pasiekti. Tai yra nuolatinio testinio bendradarbiavimo ES klausimas. Kiekviena ES valstybė narė turi jaustis e, tiek pat saugi kaip ir kitos, nes negali būti šalių, kurios e, gauna kažkokią mažesnės kokybės, žemesnės kokybės saugumą. Tokiu atveju ES neveiks. Jeigu tokie įvykiai iš Rusijos pusės e, tęsis ir toliau, tai e, šią žiemą gali būti, kad 97 metų NATO ir Rusijos sustarimas nustos galioti. Jis iki šiol galiojo, nepaisant visos propagandos. Ir tas sustarimas sako, kad negali būti nuolatinių NATO karinių bazų į rytus nuo Oderio. Toks yra 1997 metų sustarimas ir jis tebegalioja. Dėl ko NATO sustarė Velse tai yra rotacinės pajėgos. Tai vis dar atitinka tą mm, sustarimą. Pažiūrėsime, kiek tas sustarimas išliks galioti, o tai išimtinai priklauso nuo Maskvos. Ir aš galiu suprasti, kad Lenkijos, Estijos, Latvijos ar Lietuvos kolegos mums sako, kad jūs, kaip vokietis, turėtumėte tai suprasti. kaip amerikiečiai, e, britų e, kariai Berlyne ar olandų ar belgų kariai federalinėje e, Vokietijoje gynė vakarų Vokietiją nuo Rusijos išpalių. Tai yra E, saugumo pagrindas ir Rusijos ir Vokietijos vienybės pagrindas. Ir aš savo draugams sakome, kad mes norime, kad ir jie būtų tokie pat saugus, būtų kaip ir mes, kad karinės pajėgos būtų saugumo garantija pagal penktąjį straipsnį. Ir aš nematau jokių argumentų prieš tokį pajėgų panaudojimą. Ta pati galima pasakyti ir apie tarpusavio pagalbos nuostatas įrašytas Lisabono sutartyje. Ir būtent tokios strateginės diskusijos mums reikia. Antra, per atėjantį pusmetį mes intensyviai kartu su jumis, nacionaliniais parlamentais, dirbsime ruoždamiesi ES vadovų tarybos e, sustikimui birželio mėnesį skirtam bendrai saugumo politikai. Kaip reaguoti? Šaltojo karo metais Vokietijos armija turėjo 3,5 tūkstančio tankų, kurie buvo skirti E, Vokietija, ginti Vokietiją. Dabar turime 250 tūkstančių ir e, jie ne, nepadeda, neužtikrina saugumo. Turime armijų e, Europos Sąjungoje, NATO, kurių papildomas išlaidos kainuos 78 procentų, sudaro 78 procentų. O mechanizmai neveikia. Vokietijai, vokiečiai labai, labai uh, didžiuojasi, kad jų papildomas išlaidos yra, sudaro tik 58 puslapis. Jeigu tokios išlaidos yra bendrovėje, tai bankrutuos. Turime Europos gynybos agentūrą, kuri e, Europos gynybos agentūra, kuri koordinuoja e, išlaidas gynybai Joje dirba 150 žmonių. Dėl tankų, e, kaip ir su tankais, e, tai tas pats yra visose Europos Sąjungos valstybėse. 5000 žmonių, kurie atsakingi už visus tos tankus ir jie te gali tik drošti savo pieštukus. Europos Sąjungos šalis turėtų išleisti kartu visas, visas paėmus apie 50 procentų to, ką išleidžia Junktinės valstijos. Mes išleidžiame 10 procentų. Čia yra šalių, kurios yra dalyvavusios transporto orlaivių projekte, transportinių lėktuvų projekte. Kiekviena dalyvavusi šalis sukūrė e, ir įdėgė E, skirtingus e, orlaivius. Ir visas projektas neveikia, nes pasirodė, kad tas lėktuvas yra per sunkus. O kainavo visą tai visą milijardą. Aš galiu papasakoti apie daugiau tokių projektų. Jūs geriau už mane žinote, kad gynybos pajėgumai e, ir mes be, beje esame mane, kad mums nereikia teritorinės gynybos sistemų ir vėlgi klydome. Tad dabar sužinome, su nacionalinės gynybos biudžetais mes nieko pasiekti negalime. Generolai, su, generolai suprato, kad biudžete jie tam neturi pakankamai pinigų jokioje ES šalyje. O po to dar pažiūrėkime, ką reikia nuveikti kibernetinio saugumo srityje. Kiekvienoje šalyje yra mokslininkų, daromi moksliniai tyrimai. Mes turime sąrašą ir NATO turi sąrašą to, ką reikia padaryti. Tačiau kiekvienas dirba atskirai, niekas tų veiksmų nekoordinuoja, nors tai turi ir poveikio pramonės politikai. Rezultatas yra tas, kad tuo užsima kažkas kitas. Ir aš nekalbu jau čia apie kibernetinės politikos poveikį pramoniai. Aš kalbu apie tai, kas įvyktų, jeigu kiltų karas, jeigu neturėsime bendrų kibernetinio saugumo taisyklių ir nuostatų, galime viską pamiršti. Lygiai taip pat, kaip negali E, nacionalinių pagrindų kontroliuoti interneto, taip negali ir užsimti kibernetinių karų nacionalinių pagrindų. Taigi, na, aš manau, kad mes turime koordinuoti mokslinius tyrimus ir viešosius pirkimus kartu, darydami visą tai, kad e, turimi pinigai leistų mums pasiekti 50 procentų amerikiečių pajėgumo, o ne 10 procentų. Tai yra egzistenciniai klausimai, su kuriais susiduria Europos Sąjunga artimiausioje ateityje. Ir <clears throat> čia turime tiesiog brutaliai nusiteikti žiūrėdami į tiesą. Aš nekalbėjau apie kitas rytis. susitelkiau labiausiai ties tomis, kurios labiausiai man kelia nerima. Turiu 11 žodžio prašymų. Jeigu stiksite, užbaigsime kalbėtojų sąrašą dabar, visi gaus po dvi minutės. Na, sakykime, pusantros minutės. Tuomet daugiau žmonių galės pasisakyti. Ponas Grich ir po to panas Pėdė. Thank you very much, uh, Elmar, for uh, this op Ačiū Elmarai už šią galimybę pradėti šias diskusijas. Mm, teisingai pabrėžė institucinės sąrangos svarbą galvojant apie bendrą saugumo politiką, gynybos ir saugumo politiką ir mes labai tikimės, kad uh, lyderystė įgis naują pavydalą ir mm, lėšų paskirstimas bus išmintingesnis, galvojant apie mūsų praeities patirtį ir mūsų bendrą saugumo gynybos politiką. Sutelksiu dėmesį į tą pranešimo dalį, kur kalbama apie saugumą Europos bendrijos Aišku, tiek rytų Europoje, vidurio rytuose situacija, um, Rusijos Ukrainos karas, islamo valstybės susiformavimas sukūrė tam tikrą ugnį mūsų kaiminystėje. Ir iš tikrųjų tai yra visiškai nauja saugumo aplinka, kuri sukūrė iššūkį tiek jungtinėms tautoms, tiek NATO tiek e, ES, tiek NATO ir galvojant apie e, Europos rytinę dalį nebejoju, kad e, Putinas pradeda Rusijos transformavimo procesą, pavergiant, paverčiant Rusiją iš regionės į globalį jėgą. Taigi, kaip mes galėtumėm ir turėt, ar turėtumėm sureaguoti į tą naują iššūkį. Aišku, tai yra vienas iš daugiausiai iššūkių sukuriantis pavojų nes tai pirmą kartą iš tikrųjų po šalto karo, šaltas karas pasibaigė ir, ir buvo rytų Europą apibrieštos aiškiai sienos ir dabar tai yra dėje sėkmingos pastangos paminti tarptautinį modelį, kuris buvo labiau paremtas bendradarbiavimu ir dialogu, o ne jėgos panaudojimu, tame tarp ir kainės jėgos panaudojimu. Taigi, ką mes dabar stebime, iš tikrųjų yra to mod, saugumo modelio žlugimas kurį patiriame, ką, patiriame, ką turėjome maždaug 20 metų. Taigi, iki šiol kol kas nebuvo Rusijos išpolio prieš NATO ar ES valstybę narį. Tačiau yra sukurti nepaprastai dideli neramumai prie pat mūsų kaiminystėje ir tai sukūrė ne vien tik tai mums, bet ir mūsų partneriams ES ir NATO didžiulį nerimą, didžiulę baimę. Trumpalaikiu laikotarpiu esu tikras, vakarai turi sutelti dėmesį į Mm, tokių sąlygų, kurios bus suderintas Minskės stiprinimą ir gyvenimą. E, nežiūrint e, ugnies nutraukimo, paliaubų, aišku, situacija vis tiek išlieka labai neraminanti, ypač galvojant, kad tai yra taktiniai Rusijos žingsniai, tai reikia išlaikyti nuolaitinį spaudimą tai šaliai, kad jį laikytųsi Minsko sutarimo. Ilgalaikio laikotarpiu reikia sugrįžti prie bendradarbiavimo modelio, mm, už kurį mes pasisakėme, ir reikia išlaikyti tą spaudimą Rusijai, kad būtų su grįžta prie e, dialogo stalo. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti Jūs darbo e, dokumentu. Tai ko gero e, labai skubiai svarstytinės klausimas. Dokuma, dokumente yra kalbama apie strateginės kryptis mūsų užsienio politikos. Vakar e, kalbėjome apie konkrečias datas, kalendorių su vyriausiai galiotinė. Aš tikiuosi, kad ji dar sugrįž čia pas mus apie tai padiskutuoti. Tačiau čia reikėtų iš naujo apibriežti, kas yra strateginiai partneriai. Man atrodo, kad skubiai būtina tai padaryti, juolab, kad šiuo metu diskusijos apie Rusiją vyksta. Jūs 20-ojoje dalyje e, kalbate apie patikimą dialogą siekiant ginti mūsų vertybės, remiantis e, Helsinkio, Helsinkio aktu 75 metų. E, viena yra aišku, kad Rusija šiandien nebegina tų pačių vertybių, kurios buvo apibrieštos Helsinkio akte 75 metais. Be to, dėl biudžeto klausimo, e, jūs esate teisus, tam, kad į mus būtų žiūrima rimtai, tam reikia e, atitinkamo ir finansavimo. Na, o taip pat reikalinga daugiau lankstumo ir e, galbūt pagreitintos procedūros tam, kad galėtume greitai laiku sureaguoti į kylančias krizės. Pirmininkas kalba be mikrofono. Thank you very much. Good morning. Uh... Ačiū, labas rytas visiems. Norėčiau pasveikinti su pirma tai, kad turime galimybę vėl postedžiauti. Noriu pasveikinti Elmarą Broką. Aš tai, kad pakvietėte užsienio reikalų komitetų pirmininkus. Noriu pritarti tai minčiai, kad turime visiškai naują Europos Sąjungą nuo gruodžio pirmos dienos. Ir tai sukuria prielaidą kurti naują BUSP ir BSGP. Mes vėlgi turime šansą, kad e, galima bus sukurti e, stiprią Europą. Noriu pritarti tai minčiai, kad tikrai yra laikas galvoti apie visiškai naują Europos saugumo strategiją. 2003 metais e, mes patvirtinom paskutinę strategiją ir dabar reikia naujos strategijos. Mes turime visiškai naują saugumo aplinką, taigi mums nebetinka senas strategijams, reikia naujos. Nesileisiu detalės apibūdindamas tą naują saugumo aplinką, nes Elmaras Brokaras visą tai pasakė. Aš tik noriu pakartoti vieną dalyką. Taip, panašu, kad Rusija grįžta prie savo imperialistinių instinktų ir toje situacijoje turime pasakyti ne įtakos politikos sferai. Mes negalime grįžti prie šaltojo karo, kai Europa buvo suskaldyta dėl skirtingų karų ir sienų. Manau, kad reikia galvoti apie dialogą tarp Europos ir nacionalinių parlamentų, nes tai, manau, būtų lemiamas veiksnys galvojant apie naują saugumą aplinką. Taigi mes ne tai, kad turime naują instituciją, mes turime mm, tikrai puikiai suteltą dėmesį į mūsų ateitį ir manau, kad namuose savo nacionaliniuose parlamentuose mes nuolat bandome e, išsiaiškinti, koks yra parlamento vaidmuo politikos kūrime, mes ne kasdieninę politiką formuojame, bet mes galvo, turime galvoti apie strategijas ir tam reikia labai plataus politinio konsensuso, turint omenyje, kad situacija pasikeitusi ir manau, kad parlam, nacionaliniai parlamentai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, kuriant m, mm, įvairias strategijas tame tarpe ir naują Europos saugumo strategiją kuriant. Ačiū. Thank you. I welcome this debate and... Ačiū. Sveikinu šias diskusijas, nes tikrai turime peržiūrėti Europos saugumo strategiją mm, dėl to naujo Rusijos požiūrio. E, manau, kad tikrai tai reikia padaryti, norint mm, spręsti Rusijos veiksmus politiškai. Mums reikia ir karinės jėgos, karinių raumenų, jeigu taip galima pasakyti. Ir aš, sakyč, aš tikrai remsiu Europos saugumo strategijos vaidmenį čia. Mes turime pasistengti uh, Mm, pasiekti rezultatų ir su esama strategija, nes mūsų nepasirengimas dabar daryti, ką reikia dėl Rusijos, tai reiškia, kad mes nebuvome pasirengę pagal dabar galiojančią strategiją tai padaryti ir aš manau, kad iš tikrųjų būtinai reikia peržiūrėti visų pirma biudžetinius klausimus. Bendras mm, finansavimas BSGP misijoms yra svarbiausias dalykas ir mes Europos parlamente nuolat nuosegliai raginame, kad tai būtų padaryta. Taip pat reikia skirti tinkamą um, dėmesį Europos gynybos agentūros uh, vaidmenį. Ir tikrai čia reikia politinės valios ir to trūksta ir e, galima tik apgailę sauti, kad neturėjome tokio lyderio vaidmens iš Ledeštin. Ir tikrai galėjo suprasti saugumo svarbą ir galėjo tai perteikti valstybėms narėms, išaiškinti tai, kurios, aišku, krizės sąlygomis e, dar blogiau pasielgė ir to, tikrai tos priemonės, kurių buvo imtasi per krizę, ekonominę krizę, kuri, aišku, buvo ir politinė politinės krizės klausimas, mm, prie, iš tikrųjų prieštaravo visiškai tam, ką mes realiai turėjome padaryti tam, kad būtumėm pasirengę veikti saugumo srityje. Mes visiškai sužlugdėme pajėgumus kai kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, mano valstybė narė, iš tikrųjų mes netgi išpardavėme. Mm, pagrindinius technologinius elementus uh, Rusijai ir Kinijai ir jeigu nesusitvarkysime šitą situaciją kaip galima greičiau, tai tikrai ta situacija bus dar blogesnė. Prašyčiau neviršti pusantros minutės, nes niekaip nesutilpsime į laiką. Kazinį. E, grazie, Presidente. Tre considerazioni rapide. Ačiū, pirmininkė. Keletą pastabų norėčiau užsakyti jūsų pirmininkaujamas komitetas galėtų imtis koordinavimo e, vaidmens tarp nacionalinių parlamentų, tas e, labiau galbūt galėtumėte tą vaidmenį stipriau įgyvendinti. Mes neturėsime bus stipresnės bus, jeigu nebus geresnio koordinavimo tarp nacionalinių parlamentų. Šiandien ryte Per pagrindinius televizijos kanalus e, galėjome stebėti diskusijas, kurios vyksta Prancūzijos parlamente dėl Palestinos valstybės pripažinimo. Na, man tai nelabai patinka, nes jeigu jau kalbame apie bendrąją užsienio politiką, tai ko gero nepatikimai atrodysime, jeigu reikalausime, kad ponė Mogerini ir komisija e, vykdytų bendrąją užsienio politiką, na, o savo ruoštų nacionaliniai parlamentai e, padrikai ir savo nuožiūrą elgsis tokiais svarbiais klausimais, kaip pavyzdžiui, Palestinos valstybės pripažinimo klausimais. Tai yra labai simboliška. Na, aš suprantu, kad parlamentai savo vyriausybių e, orientacijų laikysis. Tačiau tai buvo puikia proga visiems prisidėti prie bendros užsienio politikos rengimo. čia komisija, kuri yra lyderė šioje srityje, galėtų e, prisijimti koordinavimo vaidmenį. Jūsų komitetas taip pat, na, mūsų Italijos parlamente mes esame pasirengę dalyvauti šiame procese. Na, o dabar dėl Rusijos. Mes Italijoje sakome, kad pragaras grįstas gerais norais. Na, galbūt e, tie norai ir yra geri, Tačiau turime būti atsargiais, jeigu elgsimės taip, kaip elgėmės pastaruoju metu. Jeigu ir toliau kalbėsime apie tai, kad Ukraina turi prisijungti prie NATO, tai ko gero sukursime klaidingų iliuzijų ir netgi labai pavojingą situaciją pačiai Ukrainai ir visai Europai. Na, Mes esame solidarus su Ukraina, tačiau tas solidarumas gali turėti savo kainą. Jeigu mes dabar pareikšime savo solidarumą Ukrainos tautai, tai reiškia, kad turime prisimti ir tuo atsakomybę, atsakomybę už tą aktą, nes kitaip tas, tam niek, tas neturės jokios naudos. Ačiū pirmininkė, sveikinu Elmarai jūsų atsivertimą. Čia pagrindinė problema yra ta, kad analizė, kurią jūs atliekate daugelį metų, yra visiškai neteisinga. Ir atsakymas jums į viską yra daugiau Europos. Jūs vis dar kalbate apie tai, kad reikia daugiau Europos, tačiau štai neseniai atradote vėl NATO. Uh, Istorija ir patirtis turėtų mums parodyti, kad demokratijų valstybių vienybė agresijos ir tironijos akivaizdo yra reikalinga. Mes turime stiprią organizaciją, kuri mums leidžia pasipriešinti tironijai. Tai yra NATO. Ką mes matome daugelį metų čia, tai yra bandymas sukurti autonomišką struktūrą atskirai nuo NATO, tačiau pasiremiant iš esmės tomis to, tomis pačiamis valstybėmis ir tokiu būdu mm, iš, visi ištekliai būtų nukreipiami nuo NATO atgaivinimo visai kitą linkme. Tai visiškai beprotiška galvoti, kad m, mm, tie patys protai, kurie sukūrė eurą, gali lygiai taip pat sukurti ir gynybą su tomis pačiamis institucijomis, tais pačiais pinigais. Kokiu tikslu? Todėl, kad jūs siekiate įgyveninti tą savo e, svajonę, tai yra Europos integracija, kai tuo tarpu mes turėtumėm sutelkti dėmesį investuoti į mūsų valstybių saugumą ir gynybą. Mes turime atgaivinti NATO, sutelkti dėmesį ten. Mums reikia politinės valios, tas, tik, valios, tas tikrai tiesa. Ir turime nebesiblaškyti, nukreipti dėmesį realiai tai, kas turi būti padaryta. Ir aš tikiuosi, kad um, atstovai iš nacionalinių parlamentų parveš atgal tą žinę į savo parlamentus, kad ne visi šioje vietoje uh, galvoja tik tai apie uh, tai, kad Europa yra atsakymas į kiekvieną problemą. Aš manau, kad mane puikiai supratai. Aš kalbėjau apie didelį rimtą Europos integravimą ir galbūt paskui tolesnėme etape Europa galėtų prisidėti prie NATO stiprinimo. Na, bet man atrodo, kad mano e, pasisakymo nelabai supratai ir gal net nenori suprasti. Aš tiesiog stengiausi kažką tai teigiamo e, čia išvelgti. Pirmininkas, taip, bet reikia galbūt ne į detalę susitelkti, o e, bendrą vaizdą bandyti atrasti. Kolego Pisko. Kolegos, man rodo, kad e, šiam pranešimui turi būti pritarta, nes bent jau iki šiol ES sugebėjo e, greitą atsaką e, numatyti tiems netikėtams ir staigiai atitinkantiems įvykiams būtina yra stiprinti sanglaudą bei bendrus veiksmus užsienio politikos srityje, bet viskas priklauso nuo tarybos, nuo valstybių narių bei nuo to, kokią įtaką gali turėti komisija bei Europos parlamentas. Europos Sąjungoje šiuo metu kyla antieuropietiškumo ir populizmo banga. Vidutinėme laikotarpyje tai gali netgi sukelti pavojaus Europos Sąjungai. Taip pat pamatėme, kad ES e, nesugeba veikti krizę su Rusija sąlygose, sąlygose. Nėra tam tikros strateginės vizijos. Štai pavyzdžiui, Ukrainos e, krizės atveju ir e, nepasirašius susitarimų su tam tikromis šalimis, net ir visai kaiminystės politikai kilo pavojus. Viduržemio jūros e, šalise taip pat yra pavojų. Toliau, e, jeigu Palestinos valstybė, tiksliau mažai šansų yra, kad e, Palestinos valstybė bus sukurta, bet viskas labai daug priklauso nuo Europos Sąjungos. E, Na, o dabar norėčiau paklausti, tam, kad ES neprarastų savo vaidmens užsienio politikoje, ką ES turi pakeisti savo struktūros, savo veiksmų srityje, kaip galima užsienio e, politikos veiksmus padaryti labiau sanglaudą paremtus. Ir panas Užtrevičius dabar. Um, Ačiū pirmininkė. Kolegos, saugumo aplinka E, aplink ES pasikeitė. Aš skaičiau, kad hybridinis karas, kurį matome, matome rytuose, reikalauja hybridinio atsako. Mes turime elgtis skirtingai nuo to, kaip anksčiau. Turime suprasti skirtingus pavojus, skirtingas tų pavojų formas. Šalia energetinio ir kibernetinio saugumo turime vis daugiau kalbėti ir ieškoti efektyvaus atsako informatikos politikos srityje. Kol kas mes pralaimėme karą. Mes patiriame informacinės propagandos išpolius nuolat. Europos vertybės, Europos politika yra nuolat kritikuojama. Ir vėlgi, jeigu mes manome, kad solidarumo kaina už Ukrainą yra per didelė, nesolidarumo kaina bus, didžiu, bus baisi, mes nužudysime Europos vertybės. Das Wort hat jetzt. Äh Ačiū dabar. Pone Intoterer. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, în numele Camerei Deputaților a Parlamentului României. Ačiū pirmininkė, aš kalbu Rumunijos deputatų rūmų narių vardu. Noriu pasveikinti Jūs parengus šį visapusišką pranešimą apie ES E, išorės politiką. Norėčiau paminėti 25 dalį šiame pranešime dėl Rumunijos e, pozicijos dėl rytų kaiminystės, ypač Moldovos. Manau, kad asociacijos sustarimas yra labai svarbus. Mes manome, kad tokios šalis kaip Moldovos Respublika, kurios patyrė e, nemenka pažanga eidamas Europos keliu, turėtų sulaukti papildomos paramos Mes džiaugiamės ir sveikiname Moldovos Respublikos rinkimų rezultatus, kurie rodo, kad žmonės žengia dar vieną žingsnį, artėdami ES link. ES būtina ir toliau remti Moldovą. Tuo pat metu reikia tolesnių žingsnių. Ačiū. Ačiū. Toliau pane Liovin, kuri mane apgins mane nuo pono Van Ordeno. Žinoma, žinoma, tai padarysiu. Taip pat džiaugiuosi galimybę e, sudalyvauti šioje diskusijoje. Turiu pasakyti, kad pusantros minutos, minutės yra labai menkas laikas skirtas mums pasisakyti, ypač kai kalbame apie tokius aspektus, e, kaip, apie kurios kalbame šiandien. Aš visko negalėsiu pasakyti. E, per tokį trumpą laiką toliau apsirvosiu bendromis pastabomis, pritariu pirmininko pranešimui ir tik tai galiu pabandyti jį apginti, ta prasme, kad labai gerai, e, jog pranešėjas taip aiškiai išdėsto ES užsienio politikos gairias. Aš visada džiaugiuosi pamačius sakinių, kurios galima cituoti ir čia yra labai Akivaizdu, kokio principo yra laikomasi. Čia rezumuojami kai kurie dalykai labai aiškiai. O jeigu kalbėsime apie ES vaidmenį, tai tas vaidmuo turi būti pasaulinio likmens. Tačiau kągi iš tikrųjų tai reiškia? Pagalvojus apie tai, tampa aišku, kad ES turi turėti didesnę galę ir įtaką Ir kaip ponas Brokas sako, noriu paminėti, kad kai kalbame apie piliečių ar verslininkų laisvę, lieka tam tikrų aspektų piliečių veikloje, kuri nepaminėta. Reikia paminėti Europos humanistinės vertybės, kurios turėtų būti eksportuojamos visą likusį pasaulį. Taigi, jeigu kalbame apie įtaką ir e, galės paremtas e, karinėmis e, galiomis, tai ta prasme buvo eita klystkeliais. Militarizacija nėra nieko naujo, tai buvo ir iki pono Putino. Ir ačiū kad atsižvelgėte į skirtą laiką. Na, jūs viršėjote jums skirtą laiką 50 sekundžių. Iš tiesų, aš buvau labai dosnus jūsų atžvilgių. Aš nekalbėjau apie verslumo laisvės skatinimą piliečių laisvės sąskaitą. Reikia atidžiau skaityti tekstą. Dabar ponas von Schwarzenbergas. Bemerkt, dass alle Bürger der Europäischen Union. Ponas Brokas labai teisingai pasakė, kad e, visi ES piliečiai bei visos ES e, valstybės narės turi turėti teisę gyventi saugiai. Taip, tikrai. Tačiau kiekvienoje valstybėje, kiekvienoje šalyje yra tam tikrų regionų, kur saugumo situacija šiek tiek skiriasi e, nuo kitų regionų. Yra, pavyzdžiui, tokių regionų, kur siaučia gaujos ir teisės yra paminamos piliečių. Yra manoma, kad ten, kur e, didesnis susikalstamumas, reikia mažiau policijos pajėgų mesti tam, kad jų neprovokuotume. Taigi mes lygiai taip pat elgiamės ir su karinėmis pajėgomis. Jų yra mažiau ten, kur pavojus didesnis. Štai pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsime į ES valstybių narių kariuomenių duomenius skaičius, e, tai tikrai siūlau dabar pasižiūrėti, e, televiziją, pavyzdžiui, pasižiūrėti, e, kaip e, yra, kaip e, yra aprūpinamos, aprūpinami kariuomenės pulkai, kurie Ukrainoje yra dislokuoti, jie yra daug geriau aprūpinti negu, kad, pavyzdžiui, sovietmečio pabaigos kariuomenė. 90 seconds for, uh, for this. I welcome the opportunity. Aš džiaugiuosi galimybę pasisakyti čia kartu su kitų valstybių narių e, parlamentų užsienio reikalų komitetų vadovais. Aš manau, žalieji pritarė paskutiniai pranešimo daliai dėl pasaulinės tvarkos pagristos taisyklėmis. Noriu pabrėžti vieną dalyką. 21 dalyje kalbama apie rytų partnerystę. Aišku, kad mes norime išlaikyti įsipareigojimus asociacijos procesui regione, tačiau rimtai turime pergalvoti rytų partnerystės vaidmenį bendroje užsienio ir saugumo politikoje. Tai dar neprasidėjo, pats laikas tai paminėti. Labai ačiū. Ačiū, Elmarai. Vakar ponia Mogherini keletą kartų pabrėžė, kad mums reikia Rusijos strategijos, tai yra strategijos Rusijos atžvilgių. Mano atsakymas yra, kad e, mes turime tą strategiją ir strategija veikia. Pirmiausia, turime sąžiningai pripažinti, kad politinių dialogo su Rusija galimybės yra išsemtos ir mes turime ir toliau laikytis vieningos tvirtos pozicijos, e, taikyti tolesnį spaudimą ir sankcijas prieš Rusijos federaciją. Ir, ir jei Rusija žengs e, konkrečių žingsnių pasitraukti iš Ukrainos, tuomet politinis dialogas gali tęstis. Ačiū. Hvala lepa, gospod Petrle. Ponas Petrle. Želel bi si, da evropska perspektyva Ačiū pirmininkė. Norėčiau matyti pasaulį, kuriame Europos perspektyvos vakarų Balkanų šalims nebūtų vien tik tai, ką mes minimo, minime rezoliucijose ir pranešimuose, bet kad jos egzistuotų realiai. Mes turime parodyti partneriams toje Europos dalyje, kad tai yra esminė mūsų strategijos dalis nors e, plėtra šiuo metu yra užblokuota ir per ateinančius penkerius metus jokios plėtros nebus. Bet koks kitas kelias būtų neteisingas. Turime šį procesą išjudinti, kaip matome, nėra čia jokių pavojų. Aš kalbu apie Bosniją ir Hercegoviną, apie Makedoniją. neturėtume stengti sustabdyti to proceso, nes kitos šalis tuomet na, pasistengs į savo pusę patraukti na, tas šalis. Taigi reikia ieškoti sinergijos mūsų institucijose. Dėkoju. Aš norėčiau Jums padėkoti už galimybę pasikeisti e, nuomonėmis, padiskutuoti ir už jūsų iniciatyvą pradėti šią diskusiją tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Na, ko gero, tai nėra tik tai regioninė krizė ir kažkokia tai nedidelė Rusijos valstybė, kuri yra įsivėlusi ją. Man dabar kila klausimas, ar Budapešto e, susitarimo instrumentų pakaktų. Kodėlgi mes apie tai nekalbame? Na, dabar mm, matome, kad bandoma yra kurti 68 metų Brėžnevo doktriną. Vakar jau apie tai girdėjome. Tačiau tai, mano manimu, yra nepriimtina. Na, ne, nesigilinant į detalės, turiu štai ką pasakyti, kad šiandien turime e, veikti vieningai, nes tai yra ne tik tai agresija prieš Ukrainą, bet prieš bendrasis vertybės. Ačiū pirmininkė, ponas Pašku. E, mūsų pranešėjas yra pranešėjas e, konferencijoje ir paprašė pristatyti jo nuomonę vis dėkoja už šį e, parengtą dokumentą, kuris aptaria svarbiausius punktus. Ir e, reikia manyti, kad pats galtinis pranešimas laikysis tos pačios struktūros, e, kalbant apie bendrosios užsienio gynybos politikos klausimus. Ponas Paško mano, kad šis pranešimas turėtų būti, būti labiau strategiškas negu detalius argumentų yra keletas. Viena vertus, dramatiška padėtis rytų ir pietų kaiminystėje ir antra, naujos vyriausios įgaliotinės paskirimas ir naujosios komisijos paskirimas. Socialistų ir demokratų frakcija nuolat prašo efektyvesnės ir nuseklesnės ES užsienio ir saugumo politikos ir mes pritarsime visiems pasiūlymams pasiekti šio tikslo. Taip pat pabrėžiame, kad reikia bendros e, politinės strategijos, kuri pagyvintų Europos politinę ir teisinę tvarką, kas numatyta Helsinkė galtinėme akte ir e, kuris yra privalomas visoms valstybėms, įskaitant Rusijai. Ponas Pasku pritarė dėl prioritetų, e, kad Europa turėtų remti stabilumą ir e, pietų ir rytų E, kaiminystėje, tačiau e, saugumo, aišku, prioritetai yra svarbiausi. Mes sutinkame, kad Europos užsienio politika turėtų e, būti pagrįsta bendrais interesais, bendru mums kylančių grėsmų suvokimu. Pirminkė yra, aišku, ir kitų dalykų, kurios norėtų išsakyti ponas Šelnis pranešėjas, todėl aš juos perduosiu jums vėliau. Dank u <clears throat> wel, voorzitter. Ik zou u allereerst willen complimenteren met uw uh, bijdrage. Ačiū. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau Jūs padėkoti pirmininkė už Jūsų įnašą. E, vakar e, išgirdome iš komisaro, kad, e, iš komisarės tiksliau, kad turime bendrauti su kaimynais, tikiuosi, kad visiems kaimynams tai galioja. Šiandien pasaulyje įsivyrauja nauja santvarka. Na, man atrodo, kad mes visi vienodai ją vertiname. Aš norėčiau pasisakyti už naują ES gynybos politiką, e, jo strategiją tiksliau, e, siejant ją su NATO. Reikėtų pasižiūrėti, ar europiečiai ir amerikiečiai vienodai ją supranta ir ar tuos pačius interesus e, gina. Man atrodo, kad kartais tie geopolitiniai interesai labai kardinaliai išsiskiria ir tai turėtų būti atspindėta mūsų politikoje. ES turi imtis didesnės atsakomybės gynybos politikoje. Aš esu už tai. Taigi taip pat reikia Jeigu dabar didinsime gynybos biudžetus nacionalinius, e, nedidindami bendros e, lėšų bendrai Europos e, gynybos politikai, tai bus tik tai lėšų švaistimas ir nieko daugiau. Taigi, jeigu jau Europa būtų susiskaldžiusi, tai aš manau, kad e, saugumos ir tie to neturėtų būti. E, dabar dėl saugumo priežasčių, dėl stabilumo mums reikia naujos strategijos Rusijos atžvilgių, kol kas jos nėra. Jeigu mes norime, kad žemynė įsivyrautų e, stabilumas, tvarus stabilumas, tai ryšiai su Rusija labai svarbu šiuo požiūriu yra. Ich glaube, gerade der Hinweis, dass hätte ich auch sagen sollen, steht im Bericht drin, dass wir Ačiū. Na, pranešime turėjau pasakyti štai ką. Čia eina kalba apie struktūrinį bendradarbiavimą, apie savanorišką koaliciją. Na, galbūt tai reikėtų labiau pabrėžti. Na, Fortiga, kad Lenkų vertėjai turėtų darbą, aš kalbėsiu lenkiškai. Kolwiek powodzenia wspólnej polityki zagranicznej prielaidą, kad bet kuri bendra mm, saugumo gynybos politika, bendra užsienio saugumo, saugumo politika būtų sėkminga ir bendras grėsmių ir iššūkių suvokimas. Ir šioje srityje mes turėjome daug rimtų problemų pastaraisiais metais. Tikrai nėra to bendro supratimo, bendro suvokimo tų grėsmių ir todėl turime dabartinę tokią situaciją dėl santykių su Rusija. Ir todėl, aišku, reikia kalbėti ir apie dabartinę situaciją Irake ir grėsmę iš Islamo valstybės. Pirmininkas kalbėjo apie susijusi klausimą, tai yra tam tikrų santykių suvokimas ir vertinimas kaip e, verslo santykių iš mūsų pusės. Galbūt tai buvo naivus požiūris, gal, galbūt tokiu būdu nesugebėta išvelgti akivaizdžių iššūkių, kurie egzistuoja jau nemažai metų. Vidurio rytų Europos valstybės, kurios įstojo į NATO, e, tų valstybių žmonės nėra informuojami. apie situaciją ir NATO ir Rusijos kontekste, pavyzdžiui, tai labai aktualu. Man atrodo, mes turime laikyti solidarumo principą. Ir tarpusavės supratimas tarp sąjungininkių turi būti pats svarbiausias dalykas, o po to kiti partneriai turi būti antrinis klausimas. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, mums nebėra laiko, nebeturime galimybės dubliuoti mm, pastangų to, ką mes galėtumėm daryti NATO. Deja, turime baigti diskusijas, nes Jis vėl laukia už durų kurį laiką. Noriu visiems padėkoti už diskusijas. Noriu pakviesti nacionalinių parlamento atstovus ir Europos parlamento narius informuoti mane apie galimus teksto papildymus ar patobulinimus, iki aš, perėsiu, iki aš už, užbaigsiu teksto rengimą iki sausio pabaigos. Tai reiškia, kad pakeitimus pranešimui galima teikti iki to laiko. E, Taip pat išgirdau dabar daug įvairių minčių, idėjų, kurios sustiprino mano e, poziciją. Aš pasistengsiu tai integruoti pranešimą. Dėkoju Jums už diskusijas. O dabar e, kalbėsime su užsienio reikalų ministrais. Greičiausiai aš nereikalų ministrai kalbės apie cėlinę tvarką, po to mūsų pranešėjai atsakingi už pranešimus e, apie kiekvieną konkrečią valstybę. Labai trumpai pasisakys, labai trumpai, o po to bus bendros diskusijos įprastinė tvarka. Ladies and gentlemen, meine Kollegen, take your seat, please. Ponios ir ponai, prašom susėsti. Thank you very much. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti vakarų Balkanų valstybių užsienio, užsienio reikalų ministrus. Norėčiau nuo pat pradžio aiškiai pasakyti, kad Europos parlamento užsienio reikalų komitetas ir Europos parlamentas bendrai didelę daugumą laikosi Salonikų susitarimo, kad vakarų Balkanų valstybės yra kviečiamos tapti ES narėmis, jeigu sąlygos yra vykdomos neturime jokių priežasčių, kodėl nereikėtų jau laikytis tos politikos. Buvo prieš penkerius metus tai aptarta, kad negali būti jokių techninių dalykų, kurie stabdytų dėrybas. Ir vakar ponas Han ir ponė Margerinė patvirtino, kad tikrai nebus jokio mm, vėlavimo. Mm, Taigi mes tikime, kad vakarų Balkanų valstybės priklauso Europai ir jeigu jos nori tapti ES narėmis, mes padėsime joms tai padaryti, nes mes tikime, kad tai tarnauja tiek jūsų, tiek mūsų interesams, kad jūs tapsite ES narėmis ir mes pasistengsime padėti jums diplomatiškai, politiškai, finansiškai ir visaip kitaip, kad tai būtų įmanoma kad būtų įmanoma rasti pozityvius sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju. Taip pat norėčiau pasveikinti Raiko Grigovavič, kuris yra mūsų svečias Europos parlamente, jo, tai yra Jotkalnijos parlamento atstovas. Pradėsiu dabar tokią tvarką. Užsienio reikalų ministrams suteiksiu žodį ir laikysiuos valstybių pavadinimo abicėlinės tvarkos. Taigi, suteiksiu žodį dabar ponui Bušati. Tai yra Albanijos atstovas. Thank you. Five minutes. Thank you, Mr. Penkios minutės jums. Ačiū pirmininkė, ponia Brokai. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui, Europos parlamento nariams ir iš ES valstybių narių parlamentų, kurie labai nuosekliai remia mūsų stojimo Europos Sąjungą procesą ir reformų procesą Vakarų Balkanų valstybėse. Norėčiau tarti keletą mm, žodžių dėl Albanijos e, stojimo proceso. Kaip žinote, mm, praeitą birželį Europos vadovų taryba nusprendė Albanijai suteikti šalies kandidatės statusą ir Europos komisijos pažangos ataskaitoje parengtoje šiais metais pabrėžiama kad Albanijos valdžia mm, ir vyriausybė laikosi politinės valios uh, siekti reformų sėtinų su ES. Mes laikomės labai realistiško požiūrio į, į šį procesą. Mes e, šalies kandidatės statusą vertiname kaip tarpinį žingsnį link e, stojimo proceso, stojimo dėrybų ir todėl mes labai tikimės, kad e, procesas bus prognozuojamas ir patikimas, nes galvojame, kad stojimo dėrybos yra puikia proga dar geriau sutelkti dėmesį tai, kas turi būti padaryta, ypač galvojant apie ekonomiką, įstatymo viršenybę 23-24 straipsnio standartų įgyveninimą. Aišku, integracijos procesas turi būti dinamiškas ir efektyvus ir ta linkme mes mm, galvojame, kad ekonominis valdysenos įtvirtinimas yra labai svarbus stojimo proceso elementas. Šiais metais pasaulio bankas mm, įvardijo Albaniją kai 14 14 vietoje, galvojant apie e, ekonominių įstatymų viršenybę, e, ekonomikos nu, ir įstatymų viršenybę, Pasaulio bankas vertino mm, tai, kaip lengva yra užsimti verslu ir buvo, gal, reikia pagalvoti apie tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip apie sėkmingą kampaniją, kurios tikslas buvo mm, nusikalstamus prieglapšius visus e, nustatyti ir sugriauti. Toliau energetikos sektorius, žinome, labai svarbus yra mums ir finansinė atsakomybė buvo iki 150 milijonų išaugusi toje srityje valstybės ir um, reikia galvoti apie teisę pastatus, pastatus, statyba, tie procesai mm, nesusijęs su kairiais dešiniais, tai kai kairė dešinė pusė, taigi mes kalbame apie valstybinius procesus. Iš tikrųjų, kas yra svarbiausia, yra teismų reforma, pavyzdžiui, su įstatymą viršenybę susijusi įstatymų reforma ir čia reikia kalbėti apie regioninę integraciją, aišku, taip pat. Uh, nes tai sukuria sveiką konkurenciją regione. Antras dalykas - regioninis bendradarbiavimas. Pasaraisiais mėnesiais matome, jog mm, in, intensyvesni procesai vyksta ir sujungiamumas yra labai svarbus vakarų Balkanuose. Mes kol kas dar nesame tikras regionas, tik, tikrai į regioną apsijungę ir Ukrainos krizė parodė, kad nesame tikras regionas ir politinė prasme, nes valstybė skirtingai sureagavo, skirtingais būdais sureagavo į tai, kas vyksta. Ekonominė prasme taip pat nėra, nesame tikras regionas, kadangi trūksta sujungiamumo ir saugumo prasme, nes dar nesame tikras regionas. Mes bandome taip pat įvesti ir um, naują politinius santykius e, etapą mūsų regione. Serbijoje lankėsi e, panas Rama ir tai buvo naujų santykių pradžia, galvojant ne vien tik tai apie dvišalių santykius tarp mūsų ir Serbijos, bet taip pat buvo tai ir aiškus ženklas visam regionui. Tame kontekste mes e, teikime, kad plėtros procesas turi būti vertinamas uh, ir per geopolitinę prizmę greta visų techninių standartų ir politinių kriterijų. Toliau dar norėčiau paminėti Berlyno procesą. Tai yra šansas įkvėpti naujos gyvybės integracijos procesui ir tai yra šansas vakarų Balkanų valstybėms tapti tikrų regionų E, ekonominė, politinė saugumo prasme. Aš galvoju, kad reikia į šį procesą įnešti daugiau turinio, daugiau ekonominių projektų, kurie turėtų regioninę svarbą. Ačiū. Herr Vorsitzender, äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Pirmininkė, Aš galiu apskritai patvirtinti tai, ką sakė užsienio reikalų ministras. Albanijoje dedamos aiškios pastangos ir pirmieji sėkmės rezultatai yra matomi. Mes tokiam darbui pritarėme iš visos širdies. Ten, kur yra, atrodo, problemų, tai šalių bendradarbiavimo srityje tarp partijų parlamente. Trūksta politinės kultūros galbūt. Tai yra bendradarbiavimo tarp opozicijos ir vyriausybės partijų. Jos turėtų dirbti geriau, rasti būdų, kaip tai daryti. Ir tam yra įvairių galimybių, apie kurias to jau pakalbėsime. E, ministro pirmininko apsilankimas Serbijoje yra labai pozityvus mūsų nuomonė abiems pusėms. O sustarimai pasirašyti vizito metu rodo, kad tiek Serbijos, tiek Almanijos vyriausybės yra suinteresuotos dirbti kartu. O tas faktas, kad jaunimas gali keistis e, vietomis yra būtent tas pavyzdys apie veiksmus, kurių, aš manau, reikia. Apskritai, aš manau, kad Albanija eina teisingų kelių, kaip sakoma, komisijos ataskaitoje ir žinome, kad dar nemažai reikia nuveikti teisingumo, teismų nepriklausomumo e, darbe kovojant su korupcija ir siekiant skaidrios administracijos. Mes, aišku, tokias pastangas remsime kaip politinė frakcija ir, manau, kaip visas parlamentas ir komisija ir tikiuosi, kad darybos Albanija prasidės kaip galima greičiau. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, distinguished. Ponas Lagumdžyje. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pakalbėsiu apie tris svarbiausius dalykus, kurie e, mums yra svarbiausi Bosniai Hercegovinai. Pirmiausia, situacija šalyje, ypač e, po paskutinės pažangos ataskaitos, kuri paskelbta netaip seniai ir turint galvoje, kad Prieš beveik du mėnesius įvyko rinkimai ir tikimės, kad nauja vyriausybė bus patvirtinta, kad galima greičiau, bent jau greičiau negu ankstesnį kartą. Kai dėl Bosnijos vyriausybės prioritetų, kai ji bus suformuota, visos e, e, šalis, kuriančios koaliciją įvairiausiais lygmenimis, valstybės, e, organizacijų lygmenių ir taip toliau, pritarė naujoms ES iniciatyvams, kurios vadinamas Berlyno Londono iniciatyvos, ar iniciatyvams, kurios pradėtos taikyti šių metų pavasarį, pradedant nuo užsienio reikalų tarybos išvadų patvirtintų šiemet, kai Bosnija gavo naują planą dėl to, ką reikėtų daryti, ne tik kito, tuo laikotarpiu, bet ir po rinkimų dabar ir ši iniciatyva yra priimtina visoms šalims, visoms pusėms, nes jie atitinka pažangos ataskaitą, tai yra numatyti tris prioritetus vyriausybė. Mes tikimės, kad ta vyriausybė bus e, suformuota derantis dėl to, kas bus kas, bet e, derantis dėl to, kokia bus politinė ekonominė tos vyriausybės platforma. Ir tikimės, kad ta prasme nauja vyriausybė bus formuota aplink tuos tris prioritetus - teisės viršenybė, tai yra skiriant daugiausia dėmesio struktūriam dialogų dėl teismų reformos, kovos su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Antras elementas yra ekonominis valdymas, kompaktas augimui, kuris buvo apibrieštas jau anksčiau E, čia dalyvaujant ne tik vyriausybės žmonėms, bet ir vers, verslininkams, žmonėms iš energetikos sektoriaus ir e, institucijų, ES institucijų atstovų. Ir trečia, e, valdymo administracinė reforma. Tai yra užsienio reikalų tarybos komunikato dalis, apie ką ką tik kalbėjau. Mes manome, kad geriau funkcionuojanti valstybė yra būtinybė ko turime pasiekti. Ir šios darbus reikia nuveikti kaip galim greičiau, neblokuojant ekonominių reformų. Antras dalykas yra regioninis bendradarbiavimas. Iš savo perspektyvos galiu pasakyti, kad e, regioninis bendradarbiavimas tarp šešių šalių niekada nebuvo geresnis negu dabar. Galima kalbėti apie 15 20 ar kiek norite metų. Regioninis e, bendarbiavimo tempas e, nubrėžtas Salonikose, pirmininkaujant Graikijai, dalyvavimo Vakarų Balkanų užsienio reikalų ministrų susitikime, kur nubrėžtas Vakarų Balkanų kelias ir čia regioninis bendradarbiavimas numat, eina numatytų keliu. Regioninis bendradarbiavimas ypač pasistumėjo prieki per Berlyno procesą, kai Berlyne susirinko užsienio reikalų ir ekonomikos ministrai. Ir šį procesą reikia stiprinti ateityje. Ir čia mes sėdintis e, taip dažnai kartu susitinkame pastaruoju metu, kad galiu pasakyti, kad e, tikrai nesustinku kitų žmonių daugiau negu šios žmonės. E, Dažniau sustinku tik tai save tokiuose sustinkimuose. Turime tęsti tokį procesą ir esu tikras, kad ji taip ir vyks. Ir pagaliau mes džiaugiamės Federikos Mogherini būsimų e, vizitų, taip pat komisaro e, Hano apsilankimų Sarajeve po kelių dienų. Laikantis ne tik šio parlamento dokumentų, bet ir kitų Europos institucijų pozicijų. Tai bus puikiai galimybė surinkti Bosnijos politinius lyderius ir pasinaudoti progą, kuri mums suteikta, e, kurią galima vadinti įvairiai Berlyno, Londono ar taikos ar tiesiog iniciatyva. Labai ačiū. Ponas Prėda, ačiū pirmininkė. Manau, kad tai yra puikia mintis e, surenkti diskusijas su e, Vakarų Balkanų regiono užsienio reikalų ministrais. Ir tos e, diskusijos yra apie iššūkius belaukiant stojimo į ES. Kaip pranešėjas Bosnijos klausimų, norėjau užduoti klausimą ponui Lakumčiank. Pirmiausia, dėl situacijos šalyje po uh, lapkričio, tiksliau spalio 12 dienos rinkimų. Norėjau paklausti, kiek yra pasistumėjęs vyriausybės formavimo procesas. Mes tikimės, kad išrinkta vyriausybė greitai pradės dirbti uh, ir reformų imsis. Na, ministras pirmininkas sako, kad uh, galbūt dėrybos vyks ne taip ilgai kaip praeitą kartą. Tačiau uh, Bet iš, iš to, ką matėme iš spaudos, e, nelabai aišku norėčiau sužinoti, kokiame etape dabar yra vyriausybės formavimas. Taip pat norėčiau sužinoti, ar įmanoma būtų pasiekti konsensusą dėl e, Europos integravimo darbo tvarkės, ES integracijos darbo tvarkės. Na ir dabar dėl pastarųjų ministro žodžių, dėl e, Junktinės karalystės ar Vokietijos iniciatyvos. Ar tai galėtų tapti europietišką iniciatyvą? Na, aš e, pastebėjau, kad ministro žodžiai pabaigoje buvo labai dviprasmiški. Aš manau, kad valstybės narės turi koordinuoti savo veiksmus, tokių svarbių iniciatyvų atžvilgių. Todėl aš tikrai labai pageidaučiau europinio konsensuso, kurį palaikytų ir valstybės narės, ir komisija, ir mūsų parlamentas. Manau, kad e, negalime e, ir toliau e, laikytis to neapibrieštumo dėl šios naujos iniciatyvos. Ir Tai labai svarbu valstybės e, orientacijai į ES, nes šiuo metu bent jau tos orientacijos į ES nebėra. Ačiū, ministrė. Thank you very much, uh, Mr. Brock. I'm very pleased that we have this. Labai ačiū, ponia Brokai. Labai džiaugiuosi šią galimybę apsikeisti nuomonėmis su kolegomis iš Vakarų Balkanų ir valstybių narių nacionalinių parlamentų nariais. Trys dalykai, kuriuos noriu pabrėžti. Pirmiausia, kontekstas. Jūs minėjote salonikus. Tai didelis mums visiems padrasinimas, kad procesas nepamirštas. Ir mes ir toliau laikomės šių principų. Taip pat turime nacionalinį kontekstą, tai yra Makedonija yra šalis pasirašusi stabilizacijos ir asociacijos susitarimą 2001 metais ir dabar jau tapusi kandidata šalyje nuo penktųjų metų gavo pirmasis rekomendacijas, kurios kartuojamas e, nuolat nuo devintųjų metų pradėti darybų, darybas. Ir jokio dalisimo šiame kontekste, tai yra padrasinantis signalas. Manau, kad reikia atsižvelgti į ES politinį kontekstą. Tai reiškia, kad per penkerius metus ateityje dabar nebus sprendimų dėl naujų valstybių narių. Nemanau, kad tai yra kažkokia tai drama, nes tai yra politinės realybės išraiška valstybės narėse, konsolidacijos poreikio išraiška ir nereikėtų tai vertinti dramatiškai iš vakarų Balkanų šalių perspektyvos, nes mums taip pat reikia pasivyti ekonominę prasme, reikia prisitaikyti prie sistemos, į kurią E, stosime. Būklė, būsena dabartinė šiuo metu, mes e, vykdome aukšto lygio stojimo dialogą ir prioritetai yra panašus kaip kitose šalise, tai yra teisės sauga, įstatymo viršenybė, 23-24 skyriai, žiniasklaida, žiniasklaidos skaidrumo e, Reklamos skaidrumas, politinis kontekstas, politinė kultūra, vidaus santykiai tarp suinteresuotų šalių, e, rinkimų sistemos e, rekomendacijos, kurios pateikė e, SBO. Taip pat geri kaiminiais santykiais. Tai reikia kodifikuoti tai šiame kontekste, nes geri kaiminiai santykiai tai nereiškia, kad mes palaikome gerus kaiminius santykius. Aš galiu kalbėti tik tai apie šios santykius kaip puikius su dviemis Europos Sąjungos narėmis. Tai dėl Bulgarijos mes pakankamai gerai komunikuojame ir žinome, apie ką kalbame. Ir aš manau, kad šis e, kelias gali pasiekti rezultatų. Tačiau e, priežastis, dėl ko turime skyrių dėl gerų e, kaiminių santykių, tai yra problemos su e, Graikija, dėl pavadinimo, šalies pavadinimo problemos sprendimo reikia jo ieškoti. Ir šiame kontekste tai nereiškia, kad mūsų santykiai blogi, nes santykiai praktinių lygmenių tarp Graikijos ir Makedonijos yra puikus, ekonomikos lygmenyje dauguma bendrovių e, Skopje vertybų popierių biržoje yra graikiškos kilmės, eksportas, importas yra puikioje padėtyje. Vienas iš e, dviejų makedoniečių Graikijoje praleidžia atostogas e, nuolat, tai yra puikus santykių, gerų santykių atspindys, tačiau politinis e, Politinis bendradavimas, aišku, atsilieka nuo ekonominio ir mums reikia šį iššūkį nugalėti. Trečias komponentas, kuris yra susijęs su dviem ankstesniais, tai yra praeitis, ką mes darome reformų pusėje, tai yra ekonomika. Mūsų rezultatai visų pakankamai geri. Pagal Pasaulio banko verslo ataskaitą, Makedonija yra čia 30 su geru reitingu. Mes deficito prasme artimi esam e, Maastrichto e, kriterijai, tai yra geras rodiklis turint kontekstą, mes pakankamai mažą skolą turime ir e, antrą pagal dydį augimą. Aišku, tai neatspindi viso regiono tikrovės ir santykių su ES, nes kiekviena šalis kieno šalies BVP vienam gyventojui yra mažesnis negu 50, 50 procentų palyginti su Europos Sąjunga. Taigi mums ekonomikos prasė dar reikia vytis. Jūs turiu pasakyti, kad e, realiai šeškias kelias dabar yra gražinti pasitikėjimą procesu ir tikėtis iš kandidačių ir potencialių kandidačių rezultatų reikštų, kad mes taip pat galėsime pradėti darybas dėl narystės ir siekti tų rezultatų, ko iš mūsų tikėsi, tik, tikėsi Europos Sąjunga, kai kol bus e, prieimami sprendimai dėl mūsų narystės. Ačiū ponui Brokui ir visiems parlamentarams. Gospod predsednik, jaz bi rad v imenu skupine ALDE zagotovil. Ačiū pirmininkė. Ale frakcijos vardu norėčiau patikinti mūsų bičiulius, užsienio reikalų ministrus, kad mūsų frakcija visiškai pasisako už plėtros projektą. Ir tas pasakytina apie visas valstybės, kuriams jūs atstovaujate. Europos parlamente neleidžiame jokioms baimėms uh, plisti dėl šio plėtros projekto užblokavimo. Nebus plėtros projektui uždegta raudona šviesa. Užsienio reikalų ministrai kalbėjo apie sėkmingas ekonominės reformas. Um, nedarbo lygis mažėja, skolos nėra daug, taigi visa tai yra gerai. Makedonija juda link Europos, tačiau problemų išlieka. Europos Sąjunga nelabai efektyviai sprendžia neišspręstus klausimus. Jau šešti metai išėlės komisija rekomenduoja pradėti, atidaryti stojimo dėrybas, tačiau taip dar neatsitiko. Nes neišspręstas valstybės pavadinimo klausimas. Aš manau, turėtumėm užsibriežti platesnių užmojų, sprendžiant šį klausimą ir tikiuosi kad naujoji vyriausiai galiotinė užsibrieš platesnius užmojus. Iš dalies galėtumėm išspręsti šį klausimą ir turėtumėm išspręsti šį klausimą pradėdami dėrybas e, dar neišsprendus valstybės pavadinimo klausimą. Man atrodo, reikia dėrybas pradėti bet kokią atveju. Makedonija yra tam tikrų problemų, ji turi reformuoti teismus, ji turi pagerinti žiniaslaidos laisvę, ji turi gyvendinti Ohrid susitarimą. Didžiausia problema, aišku, yra kliuviniai parlamente. Ir aišku, abi pusės turi atsižvelgti į tai, kad jos yra atsakingos už šios valstybės ateitį. Aš turiu galvoje tiek Mm, valdančias jėgas, tiek opozicijos turi prisimti joms tenkančią atsakomybę. Taip veikia Europos valstybės, lygiai taip pat turi veikti ir Makedonija. Nes kol kas šalis yra politinėje krizėje būtent dėl šių jėgų neefektyvumo. Thank you very much, Mr. Chairman. Labai ačiū, Pone pirmininkė, gerbiamas Elmarai Brokai, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai. E, Man iš ties džiugu būti čia. Šiandien labai džiaugiuosi, kad pakvietėte ir kitus mūsų bičiulius iš regiono pasidalyti mintimis apie Balkanų, e, plėt, vakarų Balkanų plėtros procesus. Ir aš norėčiau išsakyti keletą trumpų minčių. Visų pirma, Noriu pabrėžti, kad pastaruoju laikotarpiu mes matome, kad keičiasi mm, santykiai tarp valstybių ir žmonių tame regione ir tų santykių pasikeitimas, tas transformacija yra tikrai pamat, ir galima ją ir pamatuoti, ir pamatyti ir manau, kad tikrai šiandien štai prieš jūs sėdintis ministrai yra puikus pavyzdys kad tikrai judame į priekį, kad tikrai matome, jog santykiai transformuojasi iš priešiškų į draugiškus, kad regionas keičiasi iš nestabilaus ir lab, į labai stabilų. Ir santykiai tarp vyriausybių, žmonių, ekonomikų yra labai svarbus. Noriu pasakyti, kad tie pasikeitimai e, ženklina stabilumą ir daug žadančią ateitį. Ir atvirai kalbant, e, tokie pasikeitimai yra įmanomi tik dėl to, kad ES įspūdingai remia šį regioną per plėtros procesą, per um, techninę ekspertinę pagalbą, per finansinę pagalbą ir kitokią pagalbą. Ta prasme, ES tikrai nusipelno pagirimų už tai, kad uh, šis regionas tampa taikus, kad gerėja regionis bendradarbiavimas, kad sukurtos palankios sąlygos sukurti daug, išspręsti daugelį problemų tarp šių valstybių. Tikrai labai dėkoju Europos parlamentui, kad jis yra realus partneris, realus rėmėjas viso to, kas vyksta Vakarų Balkanose ir mano valstybė. Aišku, mes esame ir politikai, mes atstovaujame savo žmonėms, taigi noriu pasidalyti su jumis tokiomis mintimis, kad tame regione yra tam tikras toks mm, supratimas, toks jausmas, kad be visų tų iššūkių. Uh, Mm, e, visą tai mm, kaip ir atidėjus į šalį, vis tiek regionas yra tarsi patekęs į status quo, tarsi į įstrigdintas ir, na, tikrai negali sakyti, kad mes pažangos nepadarė, tikrai pažangos padarėme daug. Ir tai, jeigu turėtumėm atnaujintą paramą, atnaujintą dėmesį, tai būtų labai svarbu padedančiams procesams. Ir dabar dėl Europinės darbo tarkės. Europos integracija yra pagrindinis prioritetas visoms vyriausybėms, taip pat ir Kosovo vyriausybei. Mm Mes suprantame, kad per septynerius metus nuo nepriklausomybės sukūrimo mes sukūrėme stiprią demokratišką daugia etį niška, e, daugia religinį Kosovą ir turėsime kitą savaitę naują vyriausybę suformuotą. Aš dabar kalbu kaip politikas, esu atsakingas už mano partiją, už mano partijos programos rengimą. Ir mūsų partijos programos penki pagrindiniai prioritetai. Visų pirma, ekonominė valdysena, toliau antra įstatymo viršenybė, trečia euroatlantinė darbo atvarkė, ketvirta švietimas, e, reformos švietimo sektorija, kas tikrai nepaprastai nepaprastai svarbu. Ir penktas prioritetas um, bus sveikata, socialinė gerovė, socialinis teisingumas. Mes e, Didžiuojamės, kad 2014 metai Kosovui buvo istoriniai, europiniai metai, kadangi sugebėjome užbaigti dėrybas tarp Kosovo Europos Sąjungos dėl stabilizacijos ir asociacijos sutarties. Mes jau parafavome šį sutarimą tikimės kitais metais tą sutarimą pasirašyti ir pradėti gyveninti kaip galima greičiau. Tai pirmas žingsnis konstruktyviuose santykiuose tarp ES ir Kosovo, bet galvojant apie parmą, mums reikia be vizių kelionių. Kosovas kol kas yra izoliuota sala, kadangi mūsų piliečiai yra vieninteliai regione, kurie neturi teisės um, be vizų keliauti. Mes jau pradėjome dialogo procesą nuo 2012 metų sausio. Mes suprantame, kad tai yra techninis procesas, aišku, iš savo pusės mes darome viską, kas reikalinga rinką, tačiau mums reikia tvirto politinio palaikymo iš ES, iš ES parlamento tam, kad būtų nustatyta data, kada jau galėsime be vizų atvykti į ES, į Šengeno valstybės. Ir trečias, paskutinis elementas, ką aš norėčiau aptarti, yra susijęs su politiniu bendradarbiavimu ir susitaikymu. Man atrodo, be jokių abejonių ES užsienio politikos viena iš didžiausių sėkmių per pastaruosius ketverius penkerius metus yra dialogas tarp Kosovo ir Serbijos. 2013 metais sudarėme istorinį susitarimą. Ir čia tuo metu ministras pirmininkas Dačič ir dabartinis ministras pirmininkas Gučič uh, suvaidino nepaprastai svarbu vaidmenį sudarant tą sutarimą, bet pasakykime ir atvirai, kad tai buvo tik tai istorinių procesų pradžia, o ne pabaiga. Ką aš noriu pasakyti, tai kad e, tikras Kosovo ir Serbijos santykių normalizavimas dar toli gražu nėra užbaigtas. Uh, Mes galvojame, kad šis dialogas e, yra procesas, kuris duos naudos abiem pusėm, kad nebus nulinio rezultato kuriai nors pusiai. Bet tuo pat metu mums reikia ir strateginio mąstymo, kur tas dialogas turėtų nuvesti. Ir Aš norėčiau penkis pagrindinius žingsnius apžvelgti, kaip mes įsivaizduojame dialogą tarp Serbijos ir Kosovo plėtojantis toliau. Visų pirma, reikia visiškai gyventi tuos sutarimus, kurie jau yra sudaryti, nebandant persidaryti dėl jų, nebandant nuo jų nukrypti gyvenimo procese. Mm, antra, mums reikia kad visos paralelios struktūros Serbijos valstybėje su Kosovo teritorija būtų e, panaikintos. Toliau reikia, kad e, Kosovo serbai būtų visiškai integruoti, toliau mums reikia Kosovo uh, integravimo į tarptautinę sistemą taip pat, kad jis būtų priimtas ir jungtinės autas. Na ir galiausiai mums reikia tarpsavio pripažinimo. Manas ir ponai, tai yra toks požiūris, kaip Kosovo ir Serbija galėtų turėti tikrus normalius, visiškus normalius santykius. Ir čia Europos Sąjunga galėtų mm, propaguoti tą idėją, kad dialogo pabaigoje turėtumėm sudaryti teisinį privalomą sutarimą tarp abiejų valstybių nes mums tai yra labai svarbu, kad mes sudarytumėm taikos sutartį, kurioje būtų tarpusavio pripažinimas, diplomatiniai santykiai ir sutaikinimo procesas tarp dviejų visuomenių viskas įtvirtinta. Mes esame pasirengę judėti į priekį, mes turime aiškį darbo atvarkį ir aš manau, kad kitą savaitę, kai jau turėsime naują vyriausybę, galėsime pradėti mm, kitą šio dialogo etapą. Ačiū pirmininkė, aš irgi savo ruoštų, savo frakcijos ruoštų norėčiau pasveikinti visus ministrus, aš sėdžiu į dešinę nuo jūsų, jeigu norėtumėt mane matyti. Taigi noriu pasakyti, kad vakar labai džiaugiuosi, kai girdėjau e, komisijos narį Han ir komisijos narį Mogerinį. Uh, Mm, kai jie pasakė, kad plėtros procesas turi būti tęsiamas ir su visa ES institucijų jėga ir gale, su visu to palaikymu, kokį galime užtikrinti uh, Um, tam plėtros procesui. Taigi tai reiškia, kad komisijos pirmininko Junkerio pareiškimas tikrai neturėtų nuliūdinti šiuose santykiuose. Ir mes um, tarp ES institucijų, Europos parlamentas labai tvirtai remia tos procesus. Dabar aš kalbėsiu apie Kosovą, aš esu pranešėtės šios valstybės. Norėčiau pradėti Mm, nuo to, ką, kas mano manim per pastarąjį pusmetį buvo problema valstybėje. Tai yra, e, kad po rinkimų prireikė tiek daug laiko, tiek ilgai buvo įstrikta, kol buvo suformuota vyriausybė. Mm, tikiuosi, kad tikrai ir parlamento pirmininkas patvirtintas ir vyriausybė bus tikrai suformuota kitą savaitę. Mm, na, kai aš, aš tikiuosi, kad kai nuvyksiu, jeigu pavyks, pamatysiu visus tos procesus sėkmingai užsibaigiant. Aš kai planavau savo kelionę dar nenumačiau to, bet dabar aš džiaugiuosi, kad tai tos datos sutampa. Aš galvoju, kad paskutiniai rinkimai, kurie puikiai praėjo Kosove, mm, žmonės tikrai, manau, balsavo už pasikeitimus ir aš labai tikiuosi, kad nauja vyriausybė tikrai ir įgyvendins tuos pasikeitimus, kurių Kosovo žmonės nori. Ir jūs paminėjote tas svarbės temas - socialiniai, ekonominiai reikalai aš norėčiau dar pridurti vieną dalyką. Dabar juk žiema ir Kosovo energetinė situacija valstybėje, man atrodo, turi būti labai rimtai vertinama naujos vyriausybės. Reikia siekti tiek energijos vartojimo efektyvumo ir daugiau atsinaujančių šaltinių. Reikėtų nesusitelkti vien tik tai į Angliją, kas labai kenkia žmonių sveikatai, ypač žiemą kova su korupcija, teisinė valstybė, taip pat ir tai, kad visos mažumos, e, mano serbų mažuma turi gerą statusą valstybė, tačiau Romai e, e, atškali LGBTI bendruomenė. Taip, yra mm, pažangos, bet reikia daugiau dar šioje srityje padaryti. Dabar dėl dialogo. Uh, Labai džiaugiuosi, kad tiek Serbijos, tiek Kosovo ministrai šiandien čia yra šiame posėdėje. Aš manau, kad tas procesas yra nepaprastai svarbus, norint užtikrinti regionį bendradarbiavimą, regioninės situacijos normalizavimą. Tai yra kelias link ES. Taip pat labai m, mm, tikiuosi, kad abi valstybės tikrai gyvenins tai, kas buvo pažadėta dialogo susitarime. Taip pat labai tikiuosi, kad labai greitai galėsiu e, į Kosovą paskambinti žmonėms ne per Sloveniją ar Monaką, bet su, į, panaudodama telefono numerį, kuriame būtų konkrečiai Kosovui skirtas valstybės kodas. Toliau tie penki žingsniai, ką ministras pasakė, yra labai svarbus ir e, didžioji dauguma parlamente, šiame parlamente tikrai remia tuos žingsnius, kalbant apie visišką santykių normalizavimą tarp Kosovo ir Serbijos. Ir paskutinis dalykas, manau, kad irgi ministrė tai labai teisingai visą tai pasakė pasakėte, tai reikia liberalizavimo. Kolegė ten Fajon buvo atsakinga už e, tą liberalizavimą ankstesnėme laikotarpiu. Taip, taip, pirmininkė, jau baigiu. Labai svarbu to pasiekti, norint užtikrinti, kad Kosovo piliečiai turėtų galimybę atvykti į Europos Sąjungą, kad neliktų vieninteliais, vienintelis valstybės piliečiais regione, kurie negali atvykti į Europos Sąjungą be vizų. Jeigu pasisakymai gal, e, e, truks taip ilgai, tai daug ilgiau užtruks, kol to pasieksime. Igor Lukčič. Thank you. Ivo Lukčiš. Ačiū pirmininkė, gerbami Europos parlamento nacionalinio parlamento nariai. Mūsų nuomonė šis renginys yra Europos parlamento atsidavimo e, plėtros procesui patvirtinimas. Tuo pat metu yra proga įvertinti mūsų pasiekimus, gerbent Europos bendrijos vertybės ir standartus. Mes esame įstikinę, kad teisės viršenybė, ekonominė valdysena, jų didinimas e, yra vienintelė formulė įgyvendinti mūsų įsipareigojimus susijusius su ES narystė visoms šalims vakarų Balkanuose. Pastarojo meto Hano apsilankimas Jotkalnyje mus padrasino taip pat, kad eitume šiuo Europos keliu, ir nu, nustato aiškias garės, kaip įgyvendinti prioritetus pagal Europos darbo atvarkę. Noriu priminti Jums, kad kol kas mes e, uždarėme du ir atidarėme dar dešimt skyrių ir dirbame aktyviai, kad atidarėme daugiau e, dėrybų skyrių. Mes e, suprantame, kokie yra iššūkiai ateityje ir esame atsidavę intensyvioms vidaus reformams, kad pasiektume apčiopiamų rezultatų teisės viršinybės ir ekonominės valdysenos srityje. Ir dėl teisės viršinybės mes koreguojame savo planus dėl 23-24 skyriaus, kad e, būtų galima e, stebėti mūsų pažangą, išrinkti, išrinkti pagal naujus konstitucinius pakeitimus e, nauji pareigūnai, teisėkuros sistema dėl teismų nepriklausomumo ir atskaitomumo taip pat kovos korupcija srityje, atitinkantis Europos standartus jau baigti ir bus patvirtinti per ateinančias kelias savaitės, e, dirbant kartu su Venecijos komisija. Žiniasklaidos laisvės srityje mes e, geriname žiniasklaidos aplinką ir etinius standartus. Visi smurto atvejai prieš žurnalistus e, išspręsti po greitų teisės saugos agentūrų veiksmų daugiau naujų, apie naujus atvejus nepranešama. Mes e, bendradavome su SBO sekretariatu Vienoje, stiprinant etinius e, žurnalizmo standartus ir rengiant etikos kodeksą. Ekonomikos rytyje e, pagal pasirinkimo nuo įstai programą, pradėtas taikyti nauja, nauja, naujos priemonės reformų programoje ir e, šios priemonės taikomas e, dinamiškai. Tuo pat metu mes tikimės didesnės ES paramos regionui, ypač e, dėl padidėjusių investicijų infrastruktūrą per priemonės užtikrinant geresnį sujungiam, sujungimą šio regiono ir geresnis ES dalyvavimas mūsų ekonomikos projektuose ne tik pagerins e, situaciją regioną, bet sumažins ir migracijos spaudimą. Mes esame atsidavę regioniam betratrabiavimui, dedant pastangas e, e, degerinti tarpusio supratimą ir Jotkalnyje ir toliau siekia gerinti mūsų tolesnius veiksmus kovojant su korupcija, e, dalyvaujant e, infrastruktūros projektuose, gerinant prekybą ir gerinant verslo aplinką. Leiskite, ponios ir ponai, ypač pabrėžti, kad e, pradedant darybas užsienio politikos ir saugumo politikos srityje kitų metų birželio mėnesį mes esame atsidavę tam, kad mūsų politika būtų suderinta su ES pozicijomis. Taip pat šią progą noriu paminėti aktyvų Juodkalnijos parlamento dalyvavimą, kuris yra aktyvus partneris vis bendrimo, bendrame stojimo procese. Jis seka visus įvykius, palaikydamas aktyvius komunikacijos kanalus su pilietinės visuomenės organizacijomis, žiniasklaida ir mokslininkai, įtraukimas visų suinteresuotų šalių yra labai svarbus integracijos proceso prasme. Labai ačiū. Ta proga noriu dabar suteikti suteikti Jotkalnyjos parlamento pirmininkui žodį. Ačiū, Elmarai, nustebinote mane, mėlyni kolegos Jotkalnyjos delegacijos vardu. Man yra malonu pabrėžti, kad mūsų bendras darbas yra sėkmingas. Jotkalnyje pirmauja integracijos kelyje mūsų parlamentas yra pavyzdys kitiems, kaip veiksmingai e, dirbti ir kontroliuoti vykdomą valdžią. Mes tengiamės e, pagerinti mūsų parlamento veiksmingumą, tačiau svarbiausia - sukurti modelį regionų. Jeigu net, neturime stiprių parlamentų, regione, jeigu neturėsime jų, nebus efektyvių reforma. Aš jau 25 metus miniu savo darbo parlamente, per tą laiką pasikeitė keturios šalis, kuriuose aš gyvenau ir keletas sistemų. Ir aš galiu vertinti, kas vyko pastaruoju metu ir kokia pažanga pasiekta ir kokios dar yra spragos. Tačiau pagrindas transformacijai yra dedamas parlamente. Aš tikiu, kad kartu mes sukursime supratimą, kad parlamentai gali pastumėti visuomenę į priekį kur kas produktyviau. Tai yra įstatymų viršenybės pagrindų remiantis. Teisingumas yra valdymo pagrindas. Tai yra tiesa visoms šalims, ypač naujosiams demokratijoms. Tai yra pirmasis neišvengiamas žingsnis plėtojant ir kuriant šalis. Tai, tai yra pagrindas sukurti pasitikėjimą demokratiją. Tai yra būdas e, užtikrinti tvarų e, vystimąsi. E, Parlamentai kuria įstatymus, skatina visokiojo paveiklą, bet kartu mes galime nuveikti daugiau. Todėl ES yra šio regiono, šiam regionui šviturys. Be ES mes esame kaip pasimetę laivai e, audroje be švyturio. Tiesą sakant, be ES regionas bus betinkamos orientacijos. Ir jūsų poveikis mums yra daug svarbesnis, negu įsivaizduojate. Ypač mūsų priečiams, jų viltims kad mes galime tepti geresnėmis visuomenėmis daugiau teisingumo, daugiau saugumo, didesnio pasikėjimo, valstybės sugebėjimų e, susidoroti su e, problemomis. Man atrodo, pirmininkė, jūs esate vienas ilgiausiai dirbančių pirmininkų Europos parlamente. Kartu su jumis, manau, galime pasiekti mūsų bendrų tikslų, reintegruoti mūsų regioną. Ačiū. <coughs> Mr. Chairman, uh... Charles Tanuak, ponia pirminkė, gerbiami nariai, mano frakcija, AKR frakcija, yra atsidavusi Vakarų Balkanų Europos Sąjungos plėtrai, kai šalis bus pasirengusios Jūsų istorija yra sėkmės istorija ir aišku, mes džiaugiamės, kad Serbija ir Albanija tapo kandidatėmis šalimis, prisijungė prie Monte, Kalnijos ir e, Maka, noriu prisidėti prie pono Vagelio, kad e, gaila, kad e, e kad Makedonija iki šiol su Makedonija nepradėtos darybos. Na, o Jotkalyje yra uždariusi jau nemažai darybų skyrių, pavyzdžiui, švietimas. E, aišku, yra polarizuotų nuomonių Europos parlamente, kas kartais trukdo, tačiau yra, problem, yra problemų ir dėl e, teismų nepriklausomumo ir priekabėjimo prie žurnalistų. Nepaisant to, ekonomika santykinai stabili, nedarbas galbūt šiek tiek per didelis, e, vyko tam tikrų demonstracijų ekonominiais klausimais. Jotkalnyje jau priėmė baudžiamosius aktus ir sprendė džihadistų problemą. Aišku, kad jų yra, tai yra maža problema Jotkalnyje, tačiau yra didesnė problema apskritai Balkanuose. Taip pat malonu, kad Jotkalnyje kartu su Albanija suderino savo bendrą užsienio ir saugumo politikos poziciją dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ir prisijungė prie sąjungos sankcijų režimo. Kaip pranešėjai, man malonu paminėti, kad e, Jotkalnijos parlamentas paskyrė generalinį prokurorą, tai yra būtina priemonė kovojant su aukšto lygio korupcija. Jotkalnyje taip pat tikisi gauti žalį, žalę šviesą prisijungti prie NATO. Tai bus rimtas jos indėlio prisi, pripažinimas prie, dėl, prie jos indėlio, dėl jos indėlio bendrai saugumo situacijai. Šiaip jau Kalnyje yra gera istorija ir e, čia yra tas atvejis, kai mažas gali būti gražus. Ačiū. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republike Srbije postavila punopravno članstvo u Evropskoj Ačiū, pirmininkė. Serbijos e, vyriausybė yra nusistačiusi tikslą įstoti į ES ir tai yra vienas iš strateginių vyriausybės tikslų. Šiandien yra pasiekta istorinės pažangos. Dėrybos dėl Serbijos įstojimo Europos Sąjungą jau yra prasidėjusios. Uh, Ir tai yra tikrai strateginis, strateginė prasme svarbus progresas. Mes tikimės, kad būsimas Serbijos įstojimas e, bus vienas iš svarbiausių elementų Serbijos darbo atvarkėje. Be jokios abejonės ES prisidėjo prie situacijos gernimo ir Serbijoje ir apskritai visose vakarų Balkanuose. Vakarų Balkanų problemos gali būti išspręstos tik tai dialogo būdu. ES, ko gero, yra e, rimčiausias, atliko rimčiausią postumį e, skatinant dialogą tarp Kosovo ir Serbijos. Europos Sąjunga taip pat parodė savo e, jėgą, spręsdama problemas, savo stiprybę tiksliau spręsdama problemas vakarų Balkanuose. Aš manau, kad Europos Sąjunga yra daug svarbesnė ir daug populiaresnė netgi vakarų Balkanos lengvų, kad kai kuriuose valstybėse narėse. Mes e, tikimės, kad europiniai procesai išjudins e, Bosnijos ir Hercegovinos situaciją. Kogi mes laukiame iš ES? Nereikėtų e, pažeminti kartelės e, stojančiam šalims. Mes žinome, kad visos šalis turi tuo pačiu keliu eiti ES link ir už nuopelnus yra priimama į ES. Serbija nusprendė eiti tuo keliu, e, atitikti visas e, nustatytas sąlygas ir mūsų prioritetas būtų stiprinti teisės viršenybę bei teisinę valstybę. Mes esame pasirengę įgyvendinti konstruktyvę regioninio bendradarbiavimo politiką, kaip kad tai rodo e, užsienio reikalų ir ekonomikos, ir ekonomikos ministrų konferencija Balkanų regione. E, šios konferencijos išvados buvo tokios - stabilumas ir regioninis bendradarbiavimas e, turi mums padėti įstoti į Europos Sąjungą ir atitikti stojimo sąlygas. E, 21 skyriaus peržiūra e, buvo jau baigta Serbijos atveju, dar 10 naujų skriningų mūsų laukia. E, Na ir mes tikimės, kad ir toliau tą pačią dinamiką, tuo pačiu ritmu darbas bus atliekamas, kaip kad iki šiol. Iki šiol atliktas skriningas parodė, kad mes turime e, gebėjimų ir jau gana greitai galėsime akikominote perkelti. Mes puikiai suvokiame, kad ES valstybės narės tikisi, jog Serbija aktyviau dalyvaus e, reformų procesuose, žiniasklaidos bei žodžio laisvės srityse. Na, taip pat dar reikėtų paminėti ir de deficitą čia. Prieš e, įstodama Europos Sąjungą Serbija stiprins savo politinės pozicijas ir bandys jas suniveliuoti su ES pozicijomis. Serbija kitais metais e, rengiasi prisimti e, naujų rimtų įsipareigojimų, tai yra EBPO pirmininkavimas mūsų laukia kitais metais. Ir taip mes parodysime didesnį savo aktyvumą ir dalyvavimą tarptautinėje politikoje. Mūsų pirmininkas yra nešališkas, tiksliau mūsų prezidentas yra e, nešališkas ir labai kompetitingas. E, Mes taip pat e, norėtume čia e, paremti dabar pirmininkaujančios šalies Šveicarijos pastangas ir tik, kaip kad matėme, Ukrainos atvejos buvo labai veiksmingos, mes tikimės, kad ir toliau pastangos bus dedamos. Taigi Šveicarija yra dabartinė pirmininkaujanti šalis. 2015 metais mūsų tas darbas laukia, Serbijos tai, tas darbas laukia, taigi yra numatyta, kad O dabar taip pat numatyta, kad EBPO 16 metais pirmininkaus Vokietija. Mūsų prioritetai kokiegi būtų visų e, Kosovo ir Metochijos gyventojų gerovė ir gyvenimo sąlygų stabilizavimas. Na, ko gero geriausiai galima būtų pakalbėti apie save, gražiausiai žodžiais apie save galima būtų pakalbėti. Taigi šią prasme aš tikrai galiu daug kalbėti, mes e, esame įpratę labai dažnai praktiškai e, kiekvieną savaitę susitikti su savo partneriais, tačiau e, nereikėtų atitrūkti nuo realybės ir reikia labai atvirai aptarti visas problemas. Labai sudėtinga yra kurti taiką ir stabilumą. Na, o tai, kas buvo sukurta iki šiol, labai lengva ir paprasta sugriauti. Taigi mes, e, Vakarų Balkanų atstovai, norėčiau kreipti į, į Vakarų Balkanų atstovus, taip pat į Europos parlamento narius e, ir paprašyti atsižvelgti į dabartinius atvejus, į įvykius tiksliau. E, su, su ponu Šešeliu buvo neseniai surinktos diskusijos. ES turi teisę tai aptarti, tačiau Serbija Šešelio nepaleido. E, tiesiog Serbija nebuvo apie tai informuota ir tarptautinis baudžiamasis tribunolas kažkokių specialių sąlygų nenumatė. Taigi teismo procesas prieš poną Šešelį jau ilgus metus tęsiasi. Kaipgi vis dėlto yra įmanoma, kad parlamentas nesureagavo, kai pono Šešelis buvo paleistas ir tik tai dabar yra reaguojama ir rengiamos diskusijos šiuo klausimu. Aš Serbijos parlamente esu pasakęs, kad pona Šešelis yra praeitis ir kad jo politikos Serbijoje niekas neremia. Taigi aš net nelabai suprantu, kodėl e, Serbijos vyriausybė į tokius, į, apskritai pareiškimus jokius nereagavo. Be to, kol um, jis nėra nuteistas, sudėtinga dabar tais klausimais kalbėti. Europos parlamento rezoliucija buvo šio klausimu patvirtinta, e, diskusijos buvo surinkto šio klausimu. Visa tai buvo labai nepalankiai suvo, su, sutikta mūsų šalyje. Serbija labai smarkiai pasikeitė e, lyginant su šešelio e, laikotarpiu ir tuo laiko tarp kai šešis buvo Hagoje teisiamas. Taigi 2012 metais e, buvo suformuota nauja vyriausybė. Aš pats ir ponas Korončia nebūt, nesėdėtume čia prie šio stalo, šioje salėje, jeigu situacija Serbijoje nebūtų pasikeitusi. Aš tiesiog noriu, kad jūs štai ką suprastumėte. Mes tai darome ne dėl Europos, ne dėl Europos Sąjungos, mes tai darome Serbijos labui. Būtent todėl visos problemos turi būti sprendžiamos dvišalių pagrindų. Aš nelabai suprantu, kodėl Serbija ir Kroatija negalėjo to aptarti dvišalių lygmenių. Aš labai dėl to apgailestauju netgi. Ir Man labai gaila, kad mano e, vizitas į Kroatiją buvo atšauktas, nes ponas Šešelis buvo paleistas tą pačią dieną. Kaip kad e, jau e, sakiau spaudai, tą ne, daug kartų, jūs taip pat puikiai žinote, ką aš manau apie poną Šešelį. Taip pat nereikėtų pamiršti štai ko. Negalima nuolat kapstytis praeitie. Ir nereikia dabar mąstyti kategorijomis, kurios galiojo Serbijos atžvilgių prieš 20 metų. Tos ankstesnės schemos čia visai nebetinka, situacija yra pasikeitusi. Tai kodėlgi dabar šiandien apie, diskutuojant apie Kosovą, niekas nekalbėjo apie poreikį sukurti specialų tribunolą karo nusikaltimams. Net ir jūsų pranešėjai to nepaminėjo. Turiu pasakyti, kad e, mus tai žaidžia. Aš e, čia nesakiau, kad Kosovo, Albanijos ar Kroatijos tam tikrus generolus e, tribunolas buvo palei, e, nusprendė paleisti tiksliau. E, Aš taip pat nekalbėjau apie kampaniją prieš Kirilicą Kroatijoje. Aš viso to neaptariau, todėl kad tokie klausimai turi būti dvišalių pagrindų sprendžiami. Aš visiškai sutinku su tuo, kad šešėlio e, politika turi būti pasmerta, pasmerkta, bet ne Serbija turi tai padaryti, nes Serbija jau ir taip pasmerkė tą politiką ir dabar e, Serbijoje visai kitokia politika vyrauja. Aš atsiprašau, kad virš jau man skirtą laiko limitą. Na, leidau savo kalbėti šiek tiek ilgiau negu numatyta. Ačiū. Ponas Makalistris, kuris yra Vašingtonė, šiuo metu negali, negalėjo atvykti čia ir pasisakyti kaip pranešėjas, todėl leiskite man pasakyti, kad vertindami pokyčius Serbijoje galime pasakyti, jog jie yra pozityvus, matome laipsnišką e, stabilizacijos ir asociacijos sutarimo įgyvendinimą. Ir tai yra pozityvu. Reikia skubiai gyvendinti pokyčius įstatymų viršenybės rytyje, aišku, reikėjo kurti sąlygas tam, kad būtų galima inicijuoti stojimo procedūrą. Tai yra labai svarbu taip pat vykdyti reformas viešosios administracijos, teisingumo, pensijų sistemų srityse, dėl ko yra plačiai visuomenėje diskutuojama. savo pošnekėse su ministru pirmininku ir užsienio reikalų ministru e, nekartą esu sakęs, kad reikia didelės politinės valios kovojant su korupcija. Aš esu įsitikinęs, kad Serbija konstruktyviai dirba, laikykis, laikysi ES rekomendacijų e, dėl civilinės saugos mechanizmo įvedimo. Ponios ir ponai, kai dėl Serbijos ir Kosovo žengtų žingsnių. Manau, kad abiejose pusėse yra bandymų pasiekti pozityvių pokyčių ir per ateinančias kelias, kelius metus, mano įstikinimu, nebus kliučių, neliks kliučių stojimo procesui pradėti. Taigi, norėčiau pritarti ir paraginti, pagirti tokius pokyčius. O pozityvus e, santykiai su Rusija yra gerai. O taikus e, SBO pirmininkavimo, EBPO pirmininkavimo gyvendimas taip pat yra gerai. Žinoma, kad e, yra daug problemų, e, kurias reikia nugalėti, tai yra teisėsaugos reforma, kovas korupcija. Tačiau, kaip sakiau, matosi aiškia valia šias problemas spręsti ir, žinoma, turi vykti ir gana sudėtingų diskusijų sudarojant su praeities problemomis ir formuojant ateities e, tikslus. Konradas Adenaueris e, sakė, kad e, praeitis egzistuoja tam, kad mes ištaisytume klaidas ateičiai ir kad nekartotume istorinių klaidų. Šis patarimas vertingas ne tik Serbijos ar Kosovo politikams. Tai yra patarimas visiems politikams, nepriklausomai iš kur mes būtume. Ačiū visiems. Visiems už diskusiją. Dabar žodis ponui Plenkovičiui. Ačiū ponia Brokai, ačiū ministrams. Aš pritariu visų jūsų šalių siekiams įstoti į Europos Sąjungą ir noriu pagirti Jotkalnyjos pažangą ir džiaugčiausi, jeigu galėtume pradėti pagaliau narystės darybą su Makedonija. Aš taip pat Norėčiau, kad Makedonijos parlamentas skatintų įtraukiančią kultūrą, nes tai padėtų pakeliu Europos Sąjungą. Bosnija ir Hercegovina yra mūsų pirmasis prioritetas, ypač po rinkimų e, spalio 12 dieną. Mes laukiame naujos vyriausybės suformavimo, kur būtų atstovaujamos visos tautybės ir mes e, e, remsime jūs kad įsigaliotų stabilizacijos ir asociacijos sustarimas. E, ministro Dačičiaus e, pasisakymas, kuris kalbėjo apie Europos parlamento rezoliuciją dėl kaltimo karo nusikaltimais šešlio. Na, turiu pasakyti, kad mes e, matėme prokuroro Bramerco greitą reakciją, kuris paprašė atšaukti orderį. Pone ministra, Jūs sakėte, kad ES yra labai populiari Serbijoje. Taip pat tikiuosi, kad Europos vertybės taip pat yra populiarios Serbijoje. E, vieša karinga retorika, kurią užsijima pana Šešelis grįžęs, yra neprimtina ir e, jie reikalauja, kad Serbijos valdžia ją pasmerktų. Tokio pareiškimo trūko. Toks yra svarbiausias Europos parlamento signalas. Jeigu norite būti tikra kandidate, nes stojimo procesas yra susijęs su patikimumu, jeigu norite pasistumėti į priekį, negalite ignoruoti e, mūsų prašymų ir nepaž, nepasmerkti tų, tos retorikos, kuri regioną gražina 20 metų atgal. Turėtume tai aiškiai e, tai suprasti. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Jūs paminėjote Salonikų, Salonikų, Salonikų tiksliau e, deklaraciją. E, taip pat e, Prancūzija lapkričio 29 dieną, tiksliau jos ministras priminė, kad Serbijos įstojimas į ES yra prioritetas stabilumo šiame regione. Na, yra numatytas techninis moratoriumas penkerių metų, jis yra techninis, kaip jau sakiau, tačiau nepaisant to mes tikimės, kad e, ramiai bus priimta žinia e, apie įstojimą vakarų Balkanų. Mes norime pasinaudoti tuo moratoriumu tam, kad puikiai dėrybos e, praeitų. Noriu tik tai priminti, kad stojimas bus tik tai po ilgų dėrybų. Ir tų dėrybų metu mes, e, manome, reikėtų prioritetus nustatyti. Iš praeities turėtume e, pasimokyti ir numatyti bendradarbiavimo bei, tikri, bei tikrinimo mechanizmus po stojimo. Mes e, manome, kad nereikėtų, kad e, šalis, kurios turi įstoti į Europos Sąjungą, turi būti pasirengusios ir turi e, būti palaikomos solidarumo pozicijų iš Europos Sąjungos. E, teisingumo sistema turi būti pakankama. Dabar dėl teisinės valstybės jau yra numatyti skyriai tam tikri ir tai yra puikus dalykas. Tačiau galbūt galima eiti ir toliau ir galbūt galima padaryti taip, kad kol tais dviem skyriais nebus pasistumėjusios dėrybos, nepradėti kitų e, skyrių. Uh, tokiu atveju būtų nustatyti protingi prioritetai, bet taip pat e, čia būtų užtikrinama e, sėkminga ir harmoninga integracija į ES. Ačiū. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi vas lepo pozdravila in še enkrat. Ačiū pirmininkė Aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų svečius ir pareikšti savo pritarimą e, jūsų valstybių e, reformų procese. Malonu matyti jūsų politinę valią tai daryti. Norėčiau pateikti tris komentarus. E, nenorėčiau gadinti atmosferos, tačiau norėčiau pakomentuoti kelių šalių situacija. Visų pirma, didžiausia problema yra korupcija, bet dar uh, sudėtingiau yra e, žiniasklaidos pluralizmo klausimas, uh, ekonominis spaudimas žurnalistams, priekabėjimai prie jų, išpoliai prieš žurnalistus. Tai nėra šiolaikinės visuomenės bruožai. Manau, kad turite daugiau padaryti uh, užtikrindami žurnali, žurnalistų nepriklausomumą. Reikia sukurti tinkamą aplinką, nes e, demokratiniai visuomeniai negerai, jeigu žurnalistai patiria spaudimą. Šįryt e, susitikau, susitikau su vakarų Balkanų šalių aktyvistais, su kovotojais už LGBTI teisės. Homofobija yra labai rimta problema, reikia daugiau daryti kažką kažko ir šioje srityje. Vis daugiau pranešama apie diskriminaciją ir išpolius prieš LGBTI ir kitas pažeidžiamas grupės, pavyzdžiui, mažumų bendruomenio narius. Tai turėtų būti raginimas ne tik Vakarų Balkanų regionui, bet ir visam e, platesniam pasauliui siekti ir spręsti tokias problemas. Thank you, Chairman. Greece is and has always been Ačiū pirinkė, Graikija visada rėmė ES plėtros politiką Vakarų Balkanuose. Matau, kad pirmininkas daug dėmesio skiria e, Vakarų Balkanų perspektyvai. E, mūsų pirmininkavimo metu mes daug dėmesio tam skiriame. Ir tai yra susijęs su reformų vykdymų kandidatėse šalise, laikantis Kopenhagos kriterijų, e, stabilizacijos ir asociacijos progreso siekiant sutaikinimo ir veiksmingai sprendžiant e, negatyvaus nacionalizmo šaltinių problemą. Kad dėl komisijos plėtros paketo, tai mes pritarėme dėl paramos, dėl sutikimo, kad reikia reformas vykti ekonomikoje, viešojame administravime, siekiant gero, geros kaiminystės santykių užtikrinimo. Mes taip pat pritarėme ir komisijos vertinimams dėl plėtros šalių. Taip pat norėčiau pakomentuoti e, Makedonijos situaciją. Aš manau, kad ES siunčia e, prieštaringus signalus kopiją. Mes turime aiškiai pasakyti, kad svarbiausias e, problemas neturėtų būti alibi e, E, ekonominių problemų nesprendimui. Mes e, pritarsime šios šalies e, narystė Europos Sąjungoje, jeigu kriterijai nustatyti šiai šaliai bus vykdomi. Tai yra pirmiausia gerų kaininių santykių palaikymas ir pavadinimo klausimo sprendimas. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja, podržavam sve pregovore, Znam da je teško, nekad će biti malo lakše. Ačiū. Remiu plėtros politiką ir dėrybas, kartais jos sudėtingesnės, kartais netokios sudėtingos. Ta, nenorėčiau, kad um, kuri valstybė pasiduotų, nes stabilus vakarų Balkanai reiškia stabilę Europą. Norėčiau pabrėžti, kad pana Dačiaus arogantiški pareiškimai nėra sveikintini mūsų parlamente. Mes neprašėme, kad Serbija identifikuotų, ką pana Šešel sakė. Mes tik norėjome, kad Serbijos vyriausybė aiškių pareikštų, kad jie neremia Šešel pareiškimus. Mes žinome, kad panas Dačiačius Buvo kažkada pano Šešel artimas žmogus ir tiesiog mes norėjome, kad Serbijos valdžia pareikštų, kad jie neremia šešėlių pareiškimų. Thank you, thank you very much, uh, uh, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Liuksemburgo užsienio reikalų komitete mes taip pat sekame vakarų Balkanų šalių veiksmus labai atidžiai. Norėčiau padėkoti šių šalių atstovams, kad jie atvyko čia ir noriu padėkoti Europos parlamentui. Uh, Mm, ir Europos komisijai už labai naudingų dokumentų parengimą. Jie labai naudingi, kai mes diskutuojame šios klausimus su savo visuomenė. Norėčiau pacituoti mm, vieną sakinį iš mm, paruošto dokumento, darbinio susiję specifiniai klausimai, kurie dar strikdo valstybių pažangą, turi būti sprendžiami. Būtent per šios penkerius metus turi konkrečiai spręsti tos klausimus, ne kažkaip tai aplinkui sukti ap, aptakiai, bet konkrečiai vardyti tuos dalykus ir, ir žiūrėti, kaip yra dedamos pastangos tos iššūkius išspręsti. Uh, ir kaip, kaip ir ES tą daro, ir kaip pačios valstybės sprendžia tuos specifinius konkrečius iššūkius. Tai manau, kad tai turi mm, spręsti tuos klausimus. Aš linkiu geriausios loties vakarų Balkanų valstybėms ir noriu priminti joms, kad yra labai svarbus dalykas. Reikia ne ir toliau nepaliaujamai dirbti dėl tų valstybių susitaikymo, taip pat ir susitaikymo valstybių viduje tarp skirtingų etinių grupių, taip pat ir um, reikia tam tikro susitaikymo kai kuriuose valstybėse narise tarp opozicijos ir jų valdančių jėgų parlamentų. Liberal group. Liberalų frakcija. No brief. Ačiū, pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Kolegos, ministrai, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Noriu pasirauti dėl Serbijos. Spalio viduryje Serbija ir Rusija pasirašė įvairius sustarimus, protokolus, memorandumus mm, kai pre, Rusijos prezidentas Putinas lankėsi Belgrade. Vienas iš jų yra sutarimas dėl karinio operatyvinio bendradarbiavimo, kitas yra sutarimas dėl m, mm, klasif, e, e, įslaptintos informacijos ar m, e, saugojimą iš abiejų pusių. Taigi aš noriu paklausti, kokios yra mm, Serbijos e, mintis dėl uh, sankcijų prieš Rusiją ir kaip toliau ketina Serbija siekti narystės. Po vakarykščių rinkimų aš noriu paklausti dėl prezidento Putino. Ar jūs esate pasirengę taikyti sankcijas Rusijai? Thank you, Chairman. I want to express Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti tvirtą Švedijos palaikymą plėtrai. Man atrodo, yra žinoma, kad tradiciškai mes labai smarkiai pasisakome už tai, bet taip pat noriu pabrėžti, kad kokios yra galimybės šalims narėms šalims kandidatėms, kad iš tikrųjų siekiama geresnės ateities tose šalise, geresnių pasikeitimų. Galvojant apie Švediją, mes norime ištiesti e, pagalbos ranką, mes galvojame, kad yra daug galimybių mums bendarbiauti su šalims, su šalimis, kurios gali toliau vystytis, gali daugiau žengti link vakarų. Uh, Mes galvojame, kad yra labai svarbus vertybiniai klausimai, dėl kurių mes galėtumėme darbiauti, pavyzdžiui, žmogaus teisės, demokratija, lygybė, LGBT, asmenų teisų gerbimas, nediskriminavimas. Mes esame pasirengę jūs paremti jūsų darbe. Kaip aš jau sakiau, mes labai tvirtai remiame plėtrą ir mes labai tikimės, kad e, galėsime ateityje pasveikinti ir daugiau na, valstybių įstojusių į ES šeimą, kai jūs busite pasirengę, kai standartai bus įvykyti, mes turėtumėm jūs pasveikinti ES. Tai yra tokia nuomonė, kurią tvirtai remia Švedijos parlamentas. Ačiū pirmininkė. Danke, Herr Vorsitzender. Ähm, wenn man sich den Progress-Bericht äh, oder Ačiū pirmininkė. Skaitant e, tarpinę ataskaitą vakarų Balkanų, Balkanų matome, kad e, kiekvienoje, kiekvienos šalies atveju 23 skyrius atskirai yra aptariamas dėl tautinių mažumų, aškalių ir romų. Na, nepaisant pažangos e, yra e, matoma, kad Romai vis dėlto yra kaip ir atskirti nuo, nuo visuomenės, jie turi prastesnės būsto, švietimo ir kitas sąlygas. Tai dabar norėčiau paklausti, galbūt e, užsienio reikalų ministrai galėtų pasisakyti tuo klausimu ir pasakyti, kokių priemonių imasi jų vyriausybės tam, kad situacija būtų pagerinta. Taip pat norėčiau kreiptis į komiteto sekretariatą ir padėkoti už dokumentus, darbinius dokumentus šiam posėdžiui. Tačiau dabar angliškai parengtame e, dokumente e, Romai yra aptariami tik tai vienos šalies atveju. Ateityje norėčiau, kad išsameu būtų ta informacija pateikiama. Ačiū. not here anymore. Then I asked uh, Frau Beck. Kolegė Beck. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi galėdama čia matyti šešis užsienio reikalų e, ministrus. Uh, susirinkusius visus vienoje salėje po tokio krūvino Jugoslavijos subirėjimo, kurį aš dar puikiai atsimenu. Dabar jūs esate visi ES kelyje ir tas bendras kelio, tam bendram keliui gali iškilti pavojus. Todėl, kad, kaip kad jau buvo pasakyta vakar, Rusija e, gina labai skirtingus geostrateginius interesus. Tie interesai buvo labai aiškiai išreikšti, kai uh, jungtinėse tautose reikėjo uh, pratesti uh, pastangas. Pirmą kartą uh, Rusijos ambasadorius Junktinėse tautose Šarkinas pasakė, kad uh, jis pasisako, jie pasisako prieš užsienio kariuomenės buvime Bosnijoje. Uh, nes tokiu atveju Bosnijos stojimo į ES ir NATO procesai būtų paspartinti. Mano manimu, reikėtų pasirengti tam, ko kol kas galbūt nenorime matyti. Serbska Respublikos, Respublikoje, jeigu įvyktų referendumas dėl nepriklausomybės, tai čia slypi pavojus. Kaip kad matėme Kryme, e, Rusijos, tiksliau Ukrainos rytuose, Padnestreje ir kitur panašus įvykiai vyko. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιότιμο... Pirmininkė, aš norėčiau užduoti klausimą Albanijos užsienio reikalų ministrui, bet jo salėje nematau dabar, tai norėčiau vėliau galbūt tai padaryti. Is he here still? Andronios Atsubalis. Audronius Ažubalis. Thank you, Elmar, for the floor. Uh, Kolega Nemet. Uh, ačiū pirmininkė, sveikinimai kolegos Vengrijos parlamento vardu. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus ir pasakyti, jog malonu, kad po mūsų sustikimo su Jumis galėsime vėl sustikti. Galime vėl susitikti čia ir noriu padėkoti Elmarui Brokui už šio renginio organizavimą kad susiktume su jumis, su kolegomis iš Europo parlamento ir vakarų e, Balkanų šalių užsienio reikalų ministrais. Manau, kad pažangos ataskaita yra e, tiksli ir mes e, vertiname, kad problemos susijusios istoriškai su mažumų problemomis sprendžiamos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į Serbijos ir Vengrijos susitaikinimo procesą ir dėkojame ponui Dačičiui ponui Nikoličiui ir ponui Vučičiui, ministrui pirmininkui. Už tai turiu pasakyti, kad aš, man rūpi taip pat kaip ir pono Dačiuičiui tie patys dalykai kaip, ponas, kaip pono Šešelėjo atvejis. Tas atvejis nusipelno didelės naujos analizės dėl to, kad jis gražintas Serbijai be teismo sprendimo. Dėl vakarų Balkanų Visada turime atminti, kad vakarų Balkanų situacija gali pablogėti. Labai svarbus dalykas, kurį pasakė pana Bek, kad Rusija bando pakeisti požiūrį į Bosniją ir Hercegoviną. Jie, e, jų dalyvavimas, ypač energetikos sektorijoje, yra jau dešimtmetį labai aktyvus. Turime nepamiršti, radikalaus islamo pavojaus, kuris gali kilti vakarų Balkanų šalise. Taigi turime nepamiršti, kad vakumai dažnai būna užpildomi. Ponas Junkeris prieš keletą savaičių sakė, ką mes puikiai prisimename, kad maždaug penkerius metus nebus e, plėtros, jokios plėtros. Reikia prisiminti Haną Suhotską, Lenkijos užsienio reikalų ministrę, kuris sakė, kad turime rytų Europos, Europos šalise patirties, kad mums buvo sakoma, kad mes turime laukti penkerius metus, o laukime daug ilgiau. Tikiuosi, kad čia nebus tokie penkeri metai kaip e, vidurio rytų Europoje. Aš tikiuosi, kad e, tarybos pirmininkas, komisijos pirmininkas, visas ES establishmentas ras būdų tai pasiūsti e, pozityvesnių signalų Vakarų Balkanų šalims, kadangi mes esame e, e, Antalo pas, pastate. Ir galiausiai, kolegos, norėčiau užduoti klausimą. Reikia užtikrinti, kad Vakarų Balkanų šalis pasiruoštų plėtrai. O kaip su ES? Manau, kad tam reikia pareikti naują ataskaitą, ar ES yra pasirengusi plėtrai, ar mes sugebėsime, esame pajėgus pakviesti tas šešias šalis, ar vakarų Balkanai yra problema, ar galbūt sprendimo dalis Europos e, ekonomikos kriziai. Reikia protinių, protiškai, mentališkai, ekonomiškai ir politiškai pasirenkti e, vakarų Balkanų šalių E, prisijungimui. Ačiū. Thank you very much, Mr. Chair. Ponas Kukan, ačiū, ponė pirminkė, sveiki. E, Pana ministrai, labai gerai matyti jūs čia visus sėdinčius. Jeigu būtų Dar vienas čia šalia jūsų, tai pavadinčiau jūs puikioju septynetu. Keletas pastabų dėl būsimojo plėtros proceso. E, jis nega, tas procesas negali tęstis be tarpusavio pasitikėjimo ir paramos. Reikia atgauti žmonių regione pasitikėjimą ir taip pat žmonių ES pasitikėjimą šio procesu. Turime rasti sprendimus senoms problemams ir tuo pat metu pozityviai pertvarkyti plėtros politiką, nes kitaip mes po penkerių metų būsime ten pat, kur esame dabar. E, aišku, noriu pagirti pozityvius žingsnius. Jantkarnyje ir Serbija pradėjo darybos, Albanija gavo šalies kandidatės statusą, tačiau yra ir senų problemų. Situacijos Makedonijoje blogėjimas yra signalas apie vidinį susiezinimą šalyje. Manau, kad turime ateityje. Tai laikytinė dvišalia problema, bet Europos problema. Bosnija ir Hercegovina rodo, kaip šalis, šalį gali nuo pažangos sulaikyti vidaus struktūrų problema ir politikos problemos. Mes sveikiname, kad pradėtos naujos inicijuos e, neseniai. Santykiai su Albanija ir Kosovu turi būti gerinamos gerinami, tai yra labai svarbu proceso dinamikai regione. Nerima keliantis procesai, tai yra parlamento boikotas, kaip pavyzdžiui Makedonijoje, Albanijoje, tampa nerima keliančią praktiką. Taip pat kai kurių šalių prisiderimas prie ES užsienio reikalų politikos ir kelia, problem, kelia nerimo. Taip pat galbūt ministrai galėtų uh, paaiškintų, kaip jie ketina spręsti šias problemas. Ačiū, ponia pirminkė. Uh, two things. Um, the, at one side... Du dalykai. Viena vertus ši diena buvo džiuginanti, nes Matome, kokį progresą pasiekė Vakarų Balkanų šalis. Keliaudamas po šią šalis, e, matai, kokia didžiulė e, pažanga. Kita vertus, dėja, girdėjome e, dalykų, kurie nėra iš tikrųjų naudingi. Turime su, pripažinti kai kurios asmenybės e, neturėtų kištis į kitų šalių problemas. Nes kiekviena šešėlis yra personažas pasitaikęs daugelįje šalių. Todėl neturėtume spręsti kaimynų šešėlių problemos, o su savo šešėliais susidarotis. Tai viena. Kita vertus, požiūris į istorinius įvykius, į istoriją e, gali, gali būti skirtingas. Ir ypač kaimynės e, dažnai į tai žvelgia skirtingai, tai yra aišku. Tačiau neturėtume versti jokios tautos e, priimti mūsų požiūrį į istoriją. Galbūt po kelių kartų, galbūt mums, mums pasieks E, panašaus požiūrio į istoriją, tačiau jis niekada bus vienodas, jis gali būti panašus, tačiau negalime priverti, priversti. Tam, kad jos būtų privertos į ES, versti, kad jos žiūrėtų į istoriją taip pat kaip ir mes. Noriu įspėti jūs e, to nedaryti, nes tai niekada neduoda gerų rezultatų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 Pirmiausia, turiu pasakyti, kad turbūt visi sutarėme dėl to, kad vakarų Balkanų europinė e, perspektyva yra kelias be galimybės sugrįžti atgal. Daugybė nelaimių krėtė šį regioną ilgus metus, tai reikėtų taip pat paminėti. Kaip šešėlinis pranešėjas Juotkalnijos klausimų, norėčiau paklausti Juotkalnijos e, ministro, ar buvo imtasi e, partijų finansavimo ir kovos su korupcija priemonių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dėl bendradarbiavimo tarp dviejų šalių, tai taip, e, situacija yra pagerėjusi, bet vis dėlto reikėtų remtis e, istorinę realybę šių dviejų šalių. Frau Intotero. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm prezența ministrilor afacerilor. Pone Intotero, ačiū. Mes džiaugiamės, kad pas mus atvyko Vakarų Balkanų šalių užsienio reikalų ministrai, šiuo metu Rumunija ir toliau remia ES plėtrą visų šalių atžvilgių, kurios e, nori prisijungti prie ES ir laikosi kriterijų. Tai yra svarbiausias elementas, kuris e, yra nulimtas kiekvienos kandidatės tempo. Mes e, džiaugiamės, kad paskelbta 14 metų plėtros ataskaita, kuri patvirtina atsidavimą paramą ir atsidavimą plėtros procesui, laikantis Kopenhagos kriterijui. Mes taip pat pritarėme bendram komisijos požiūriui dėl plėtros proceso. Norėtume, kad taryba pasiūstų aišku signalą dėl plėtros politikos su sąlyga, kad bus laikomasi numatytų kriterijų kiekvienos valstybės kandidatės ar potencialios kandidatės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ministrai iš Vakarų Balkanų šalių. Mums Bulgarijoje aišku, kad vienintelis tinkamas Vakarų Balkanų šalių vystimosi kelias yra tapimas ES narėmis. Tai būtų kelias į klestėjimą ir vystimas. Nepamirškime, kad istoriškai šios šalis, taip pat ir kultūriškai, yra Europos šalis. Tačiau negaliu nutilėti e, problemų dėl žmogaus teisų situacijos Serbijoje ir Kosove. Tai yra labai svarbus reikalas. Turiu informacijos iš Makedonijos ir iš Serbijos nerimą keliančios informacijos dėl politinio persikėjimo pagristo nacionaliniu tapatumu. Šių šalių vyriausybės turi atsakyti į tokius kaltinimus. Nes čia kalbame apie abejonės nekelinti žmogaus teisų pažeidimą. Ačiū. Pane Šuica, ačiū pirmininkė, kalbėsiu kroatų kalba. Noriu e, pasveikinti pietričių Europos šalių ministrus ir pritariu visiems čia kalbėjusiems. Man rūpia jūsų e, progresas, jūsų pažanga, tačiau kaip delegacijos su Bosnija ir Hercegovina delegacijos pirmininkė Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad bus greit suformuota vyriausybė Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tačiau dabar visi žvelgia į Serbiją. Ir norėčiau tarti keletą žodžių apie Serbijos e, požiūrį į Rusiją ir šešelį. Kai kas minėjo tą demonstraciją, kurią surengė e, Serbija Putino apsilankimo proga. Taip pat noriu pakalbėti, paminėti ir situacija Serbijos pasienyje, tai yra siena taip pat su ES. Taip pat, ministrė pirmininkė, jūsų pareiškimas neseniai padarytas galbūt buvo netinkamai interpretuotas, tačiau jūs sakėte, kad nu, Serbija turėtų gauti prieimą prie jūros. E, norėdama būti pilnaverte kandidate Europos Sąjungą, juk taip ar ne. Dėl šešlio mes norėtume, kad e, Serbija laikytųsi Europos vertybių. Po pono Brametso pareiškimo vakar, kad ponas Šešelis turi būti gražintas į Hagą, norėtume, kad aiškiai pasakytumėte, kad jūs atsiribojate nuo, šio, nuo šios bylos. Taip pat norėtume, kad jūs aiškiai pareikštumėte, kad remiate Europos vertybės ir e, atsiribojate nuo šešelio. Tokiu atveju mes E, jūs remsime ir pakviesime prie bendro stalo. Tačiau turite laikytis e, ir Europos parlamento rezoliucijos taip pat. Ačiū. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene stajališta. Ačiū pirmininkė, sveikinu e, ministrus ir džiaugiuosi šios diskusijos formatu. ES nėra dabar didelio spaudimo siekti plėtros, kaip sakė ponas Junkeris. Europos plėtros projektas nėra miręs, tačiau jis artėja prie galutinio etapo ir ateit, artimiausioje ateityje jis nebus toks svarbus, nepritrauks tiek išteklių. Tačiau vis tiek reikia remti reformas Vakarų Balkanuose. Gera iniciatyva yra Britų ir Vokiečių iniciatyva teikti papildomas paskaitas Bosnijai ir Hercegovinai einant Europos keliu, tačiau atrodo, kad vyriausybių veiksmai Vakarų Balkanų šalise yra lygiai tiek pat svarbus. Turiu pastebėti, kad Vakarų Balkanai greitai ES narėmis netaps, nes kadangi Kroatija turi sienos vakarų Balkanų šalimis, tai e, šią kryptimį plėtra į šią šalis bus tos plėtros pabaiga. Tačiau mes e, suprantame, kad pirmiausia reikia užgydyti pastarojo meto karų žaizdas. Ir ponui Dračičiui turiu pasakyti, kad Europos parlamento rezoliucija dėl šešlio reiškia, kad tai jūs turėjote padaryti anksčiau, nes mes pasmergė tai, ką jūs turite pasmerkėme tai, ko jūs nepadarėme. Ta, o šešelio karinė retorika e, reiškia taikos destabilizavimą vakarų Balkanuose. Taigi vietoj to, kad e, atsiribotumėte nuo to, jūs e, priekaištaujate kaimynėms. To negalima pamiršti. Ačiū thank you, Chair. Uh, I welcome the current position. In... Ačiū pirmininkė. Aš uh, pritariu dėl mūsų pozicijos dėl vakarų Balkanų. Pozicija yra aiškesnė negu prieš keletą metų. Taip pat uh, sveikinu ministrus ir už jų pasisakymą. Dėkuoju jiems už jų pasisakymus. Pirmininkė, įvairios vakarų Balkanų šalis skirtingos pažangos yra pasiekusios uh, keliaudamos link ES. Aš pritariu plėtros procesui, tačiau nerima kelia pažanga Bosnijoje ir Hercegovinoje. Europa daro, deda pastangas. Matėme Britų ir Vokiečių iniciatyvas padėti šiam procesui. Ir džiaugiuosi komisaro Hano ir vyriausios įgaliotinės apsilankimai tose šalyse. Aš taip pat lankysiuos Bosnijoje ir Hercegovinoje šią savaitę. Labai svarbu, kad būtų suformuota, kad galima greičiau nauja vyriausybė ir imtųsi būtinų pokyčių. Tų politinių poveikių reikia labai skubiai, kovant su e, politinė korupcija ir kom, e, kompetencijos problemomis. Ačiū. Thank you very much, Mr. Chairman. Briefly. Ačiū pirmininkė, trumpai Nereikia nei sakyti, kad mes visiškai remiame plėtros procesą į vakarų Balkanus ir ypač džiaugiuosi kaip rumūnas, kad šiandien matau tas valstybės, kurios derasi Įsivaizduokime bent vieną momentą, bent sekundę įsivaizduokime, kas atsitiktų, jeigu vakarų Balkanos valstybės neturėtų tos europinės perspektyvos šiais laikais, kai viskas taip greitai keičiasi. Du patarimai. Sustikrinkite regioninį bendarbiavimą, nes tai yra prielaida bet kokiai plėtrai. Dar noriu pridurti, reikia koordinuoti savo veiksmus, kai galvojama apie infrastruktūros kūrimą, energetiką, geležinkelius, automagistralės ir kaip panaudojamės pinigai. Taip pat galvojant apie mm, plėtos procesus, ieškokite um, sąjungininkų, žiūrėkite Albaniją, Makedoniją, baigime tuos dalykus, kas kenkia toms valstybėms Na ir galiausiai reikia vertinti valstybės pagal jų nuopelnus, o ne pagal istoriją ar praeitį. Kai kurios regiono valstybės turėtų susilaikyti nuo tokių mėginimų panaudoti praeities istoriją, kad susirinktų daugiau taškų dėrybose. Ačiū. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti vakarų Balkanų valstybių užsienio reikalų ministrus. Ir norėčiau E, Makedonijos, e, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos e, ministro kalbą. Na taip, mūsų santykiai nėra labai geri. Aš visai neseniai uždaviau klausimą dėl kalbos. Koksgi buvo atsakymas? Buvo tiesiog pateiktas atsakymas, kad reikia laikytis e, saugumo tarybos rezoliucijų. Na taip, teisingas požiūris, tačiau turiu pasakyti, kad šiandien taip nebuvo. Visi kolegos nuolat e, pažeidžia e, tą rezoliuciją buvusią Jugoslavijos Makedonijos Respubliką, firom angliškai vadindami Makedoniją. Taigi, kol ta šalis, Makedonijos istorija ir pavadinimas savinsis, nepaisant to, kad vyriausybės keičiasi, Graikija tikrai niekada nepritars šios šalies įstojimui į Europos Sąjungą. Herzlichen Dank. Äh, ich würde jetzt vorschlagen, äh, dass die Außen... Ačiū siūlyčiau dabar užsienio reikalų ministrams e, kalbėti atvirkštinę tvarką negu kad prieš tai. Tiesiog nuo kito galo siūlau pradėti pagal abecėlę. Na, aš puikiai žinau, kiek daug skirtumų tarp mūsų yra dėl istorijos ir dėl praeities. Man vis dar kaip stebuklas atrodo ta 50 metų gegužės 9 diena, kai penkeriems metams praeis pro antro pasaulinio karo pabaigos, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Šumanas pateikė pasiūlymą sukurti e, naujas sąlygas e, be, be diskriminavimo. Atsižvelgiant į antrojo karo, pasaulinio karo baisumus, į uh, holokaustą. Mes tikrai to nesitikėjome, nelaukėme. Kaip dabar tas Šumanas negavo net ir po mirties Nobelio taikos premijos, man tai nesuvokiama yra. Penkiems metams praėjus pro karo pabaigos pateikti tokį ambicingą pasiūlymą. Na, tai yra tikrai nepaprastas reiškinys. Bet beje, taip pat dėl to ir ES buvo e, sukurta. Nes e, remiantis istoriją geresnės, geresnės atidės ko gero nesukursime. Ir lygiai tas pats yra ir galima būtų pritaikyti tą patį ir plėtros procesams. ES neturi prisidėti prie praeities problemų sprendimo. ES turi padaryti taip, kad tos problemos taptų nebesminėmis, kad e, atsirastų sutarimas, e, sugyvenimas e, tarp tautų. Ir būtent aš to ir linkiu vakarų Balkanų valstybėms, nes būtent tai ir yra ES integracijos procesų esmė. Jeigu mes norime jeigu galime ir norime tai gyvendinti, tai tikrai e, išvengsime to, kad e, ateities kartos pra, kaltintų sa, save ar kitus dėl praeities klaidų. Manau, kad e, kiekvienas turi būti nusiteikęs atvirai, turi būti pasirengęs e, dialogui, na, ne kažkokiai vienai konkrečiai part... E, šaliai tiksliau turi būti teikiami patarimai, o visiems bendrai. Ir tik tai taip mes galėsime pagerinti, patobulinti plėtros procesą. Ir tik tai taip e, tos vakarų Bals Balkanų valstybės, kurios ilgą laiką buvo karo ir kraujo praleimo e, lauku, taps e, taikos e, klėstėjimo zona. Aš tikiuosi, kad e, stojimo integracijos procesas padės to pasiekti. Taigi dabar norėčiau paprašyti užsienio reikalų ministrų vėl pasisakyti, tik tai atvirkštinė tvarka. Dabar norėčiau paprašyti jūsų atsakyti per 4-5 minutės, ponas Lačius dabar. Dačiu iš tiksliau. Taigi aš pradėsiu. Pirmasis kalbėsiu. Kaip ponė Tomašeč sakė, aš nearogantiškai kalbėjau, o tiesiog e, pristačiau Serbijos poziciją dėl tos problemos, su kuria mes susidurime. Voislavo Šešelio klausimas sukėlė politinį cirką Serbijos teismas atitinkamą sprendimą priėmė. Serbija politinė prasme šiuose procesuose nedalyvavo. Serbijos prezidentas, ministras pirmininkas, aš ir kiti ministrai jau esame aiškiai pasakę, kad tokia politika negali susilaukti paramos Serbijoje. Ir joks e, normalus sveiko proto žmogus negali paremti, palaikyti tokios politikos. Mes jau aiškiai esame tai pasakę. Na, galbūt ES atstovai Belgrade geriau tai suprato, Visi matėme, ką sakė ES e, e, misijos vadovas, sakė e, Belgrade. Taigi pozicijos yra aiškios ir nenorime čia nieko bandyti pateisinti, ypač kas dėl ponios Tomašeč kaltinimų. Aš tikrai gerbiu kiekvieną kruatų tautos išrinktą atstovą. Kažkas tai pasakė, kad kiekvienas e, iš mūsų turi savo m, šešelį. Ir kiek žinau, Kroatijoje ministrė pasakė, kad e, tiems, kurie nepatinka, tie, kuriems nepatinka Kroatija, gali išvykti iš Kroatijos. Ir e, ar tokias mes vertybės propaguojame Europos Sąjungoje, Serbijoje? Todėl aš tikrai e, negaliu priimti kritikos iš tokio asmens. Ir be to, aš niekada nedirbau su Voislavu Šešeliu, niekada nebuvau jo pavaldinys. Šiuo metu Serbijoje Bujanovas yra vykdomas bendros karinės pratybos. Serbijos, Kroatijos ir JAV kariuomenės kartu dirba. Taip pat Bulgarijos, Makedonijos ir Rumunijos e, kariai dalyvauja pratybose. Taigi mes tikrai puikiai sutarėme ir bendradarbiaujame su visais. Na, o kas dėl Rusijos, tai tikrai Rusija neturi jokios įtakos mūsų orientacijai, mūsų proeuropietiškumui. Na ir dar, ponas Plenkovičius štai ką sakė reikėtų pasmerkti retoriką. Na, gerai, tebūnie, bet būkime teisingi reikia visur tokią retoriką pasmerkti. Nereikia žiūrėti vien tik tai į tai, kas vyksta kaimininėje šalyje. Mes nepalankiai vertiname kampaniją nukreiptą prieš Kirilicą Kroatijoje. Arba pavyzdžiui, kas dėl to judėjimo, ustačių judėjimo e, Serbijoje. Tačiau žinote, ką aš padariau kaip ministras tam, kad būtų pagerintis santykiai? ir visa tai mums problemų nekėlė. Apie praeitį netgi nebūdavo kalbama. Belgrade, Patijoje ir kitur, Kroatijoje ar tai Serbijoje mūsų politiniai santykiai buvo puikūs, sustikimai sklandžiai vykdavo. Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti ir nuspręsti, ar mes norime žiūrėti į ateitį ar į praeitį. Na, čia gal jau būtų dvišalė diskusija tarp Serbijos ir Kroatijos. Pone, aš nesakiau, kad Serbija norė, turėti prieigą prie jūros. Aš galbūt pajokavau tik tai. Aš tik tai pasakiau, kad Serbija yra vienintelė iš Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyvos šalių neturinti prieigos prie jūros. Na, mūsų šalis visada norėjo turėti prieigą prie jūros istoriškai, visada tai buvo istorijos eigoje, tačiau dabar mes na, neturime jokių pretenzijų dėl tos prieigos prie jūros. Kroatija dabar yra ES šalis. Jūs turite mums būti pavyzdžių, jūs turite mums rodyti demokratinių vertybių pavyzdį. Na, galbūt mes neprivalome mylėti vieni kitų, bet turime žiūrėti į ateitį ir bandyti bent jau nuolat nekonfliktuoti. Na, tarp mūsų visada paprasta surasti kažkokią tai kibirkštį, dėl ko konfliktuojame. Kaip jau ir sakiau, mes smerkiame uh, tuos, kurie kelia pavojų stabilumui ir taikai regione. Tie tos šovinistinės, e, nacistinės, fašistinės kalbos e, pasigirsta ne tik tai Serbijoje, bet ir Kroatijoje ir Albanijoje. Pavyzdžiui, futbolo e, varžybų metu Bet aš turiu pasakyti, mes tai smerkiame, mes pasisakome už stabilumą ir taiką. Turėtumėte suvokti, kad mes didelės pažangos pasiekėme ir nebuvo lengva to pasiekti. Tik tai galiu pasakyti, kad mes sieksime stabilizavimo santykių su Kroatija. Na, ir praeitis, praeities klausimai turi būti išspręsti tam tikrų būdų, o mes turime žiūrėti į ateitį. Nepaisant to, kokia e, vyriausybė, kokios pakraipos vyriausybė yra Kroatijoje. Mes juk savo gyvenimo, gimimo tiksliau vietos nepasirenkame, tačiau galime daryti įtaką ateičiai. Taigi faktas yra tas, kad mes negalime gyventi vieni be kitų, turime bendrai koegzistuoti. Dabar žodis Lukščiš Ačiū. Noriu dar kartą padėkoti už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl Vakarų Balkanų valstybių Europinės perspektyvos. Dėkuoju už padresinančius žodžius. Labai trumpai pakomentuosiu du dalykus. Visų pirma, buvo klausimas dėl teisėkurinių reformų. Kaip aš jau sakiau savo įžangoje, po konstitucinių pakeitimų dabar parlamentas svarsto pakankamai didelį reformų paketą ir tikiuosi, kad per atimiausias savaitės jau bus viskas e, patvirtinta, padaryta. Eina kalba apie teismų nepriklausomybę ir atskaitomumą, įstatymai dėl prokuratūros, dėl oficialios prokuratūros, dėl konstitucinio teismo, teismų tarybos, teisėjų, teisų ir pareigų, taip pat visas paketas dėl kovos su korupcija, įstatymas dėl kovos su korupcija Burcija, dėl politinių partijų finansavimo, kas buvo konkrečiai paminėta, sąlymas dėl lobizmo, dėl interesų konflikto prevencijos ir parlamento narių etikos kodekso. Tai yra tikrai pakankamai didelis paketas. Vėlgi. Mm, Visa tai išplaukė 23-24 skyrių planų ir visas tas konstitucinis paketas tikrai sukurs tvirtą platformą toliau dirbti, siekiant gerų rezultatų, kas yra labai svarbu, norint parodyti, kad mm, visos vykdomos reformos tikrai vykdomos efektyviai. Antras klausimas buvo dėl socialinės įtraukties ir Romų. Uh, Norėčiau pasakyti, kad tai vienas iš prioritetų žmogaus teisų srityje ir tikrai mes um, ėmėmės įvairių priemonių, kad užtikrintumėm įtraukti, tai yra ir socialiniai reikalai, švietimas, darbo rinka, tos įties priemonės tikrai leido pasiekti neblogos pažangos, bet manau, aišku, dar reikės daug dirbti, turime ir taip pat ir um, kovos prevencija su diskriminacija um, taryba, dar čia tikrai laukia daug darbo ir manau kartu su ES, bet taip pat ir su įvairiomis jungtinių tautų agentūromis toliau darysime pažangos ir, ir toje srityje taip pat. Ačiū. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Mm, iš pradžių kalbėjau angliškai, dabar kalbėsiu vokiškai, nes Nikola Papovskis ir aš esame, e, tik buvome frankofonijos sitikime prieš, prieš šį posėdį ir Kosovas buvo priimtas kaip nepriklausoma valstybė, kaip Kosovo Respublika mm, į šią asociaciją. Kitą kartą kalbėsiu prancūziškai, bet šį kartą tiesiog apibendrindamas pasisakymus kalbėsiu vokiškai. Uh, Ponas ir ponai, Labai džiaugiuosi, matydamas, kad nebuvo daug klausimų keltų dėl Kosovo. Na, bet vis tiek pabandysiu atsakyti į užduotus klausimus, kurie susijęs su mano šalimi. Manau, kad pagrindinis klausimas būtų šiandien, kokiame regione mes gyvensime per ateinančius penkerius metus. Būtent tai yra esminis klausimas Vakarų Balkanų regione. Buvo pasakyta, kad užfiksuojamas, užfiksuojama tam tikras status quo. Tačiau man atrodo, kad ES ir toliau e, skiria dėmesį šiam regionui. E, Tačiau jeigu per ateinančius penkerius metus nebus e, pakankamai skiriama dėmesio stiprimui, konsolidavimui šio regiono, tai tikrai būtų labai gaila, nes būtent to konsolidavimo ir trūksta vakarų Balkanų regione. Dabar iš karto ir paaiškinsiu, ką turiu galvoje, kai kalbu apie konsolidavimą. Pirmiausia, vakarų Balkanams ir Kosovui vakarų Balkanui, e, Balkanų integracija nėra plėtra. Tai reikėtų kalbėti daugiau apie integraciją, o ne apie plėtrą. Plėtra tai čia būtų, pavyzdžiui, plėtra į Ukrainą, nes istorinė, kultūrinė, geografinė prasme mes visada buvome Europoje. Būtent todėl aš siūlyčiau kalbėti apie integraciją, o ne apie plėtrą. Tačiau mes turime čia porą e, rimtų e, regioninių iššūkių. Ir vakarų Balkanų šalis e, nuo tų iššūkių sprendimo priklauso. Pirmiausia, dvi šaliai santykiai ir daugybė iš to išplaukiančių problemų. Turime štai, tarkime, sustabilizuoti santykius tarp e, Kosovo ir Serbijos. Mes esame užsibrėžę trejų, penkerių metų laikotarpį, per kurį e, turėtume išspręsti visus klausimus su Serbija ir tada galima būtų pasirašyti taikos susitarimą e, tarp mūsų tautų. Tačiau dar be tų klausimų yra ir kitų neišspręstų dvišalių klausimų. Na, apie juos galbūt šiandien nekalbėsiu, nes kolegos jau tai minėjo arba dar paminės. Na ir antrasis regionis iššūkis yra susijęs su susitaikymo tarp tautų ir valstybių procesu. Dėl nepakankamo ekonominio išsivystimo e, dėl galbūt netinkamo ekonominio požiūrio trūksta investicijų, infrastruktūrų bet taip pat čia pastebimas teisinės valstybės viršenybės principo trūkumas, kovojant, tarkime, su nusikalstamumu, trūksta žodžio, žiniasklaidos laisvės. Apie tai jau kolegos kalbėjo ir minėjo šios aspektus diskusijos metu. Kosovas pageidauja tęsti konsolidacijos procesą ateinantiems metams. Mus pripažino 108 pasaulio valstybės. Regioninių, europinių, pasaulinių organizacijų pripažinimą mes turime. Kosovas yra valstybė ir liks valstybė. Būtent todėl norėčiau kreiptis į visas uh, valstybės narės, kurios dar nepripažino Kosovo. Taip e, būtų sustiprinta ir ES pozicija, ir Kosovo pozicijos galbūt tarptautinėje arenoje. Na ir kaip e, Kosovo politikas e, norėčiau pasidalinti viltimi, kad per ateinančius dešimt metų bus priimti e, sprendimai, kurie suteiks galimybę mūsų piliečiams laisvai keliauti Europoje. Šiais metais buvo priimtas atitinkamas sprendimas dėl Moldovos, buvo liberalizuotas vizų režimas Molda, Moldovio, Moldavos piliečiams ir manau, kad jeigu to nebūtų nutikę, tai praeito sekmadienio rinkimų rezultatai Molda, Moldovoje būtų buvę tikrai kitokie. Taigi geopolitinis sprendimas buvo priimtas Moldovos atžvilgių, Kosovo atžvilgių taip pat reikalinga e, tvirta politinė europinė valia tam, kad jau nuo kitų metų e, mūsų piliečiai galėtų laisvai keliauti Šengeno zonoje. Gerbiamas Pone Brokai, dėkuoju Jums dar kartą už tai, kad mane ir mano regiono kolegas pakvietėte čia padiskutuoti. Mes labai dėkingi esame tiek parlam, Europos parlamentui, tiek nacionaliniams parlamentams už tikrai didelę paramą Kosovui. Ačiū. Thank you very much. I think that we have um, synthesize the most. Ačiū, man atrodo, apibendrinti patys svarbiausi dalykai. Svarbiausia yra tai, ką sakė e, kai kas iš mūsų, kad mes nenorime taisyti istorinių neteisybių, o mes tiesiog norime pasirūpinti, pasirūpinti, kad dabar nebūtų padaryta kažkokių neteisybių, kad būtų suteltas dėmesys, į, dėmesys į ateitį. Čia labiausiai reikia pasirūpinti tuo, kad kai eina kalba apie vertybės, tai būtų europinės vertybės kad nebūtų didžiausia energija sutelkta į tai, kad Makedonija būtų išbraukta iš pažangos ataskaitos ar kad Makedonijos, Makedonų kalba būtų išbraukta ar dar kažkas. Tai, tai yra esminiai žmogiški dalykai, demokratinės teisės, už kurias kovoja Europos parlamentas. Ir realiai mes turime remti dėrybas. Tai yra instrumentas, kuris suteikia mm, valstybėms galių jėgos sutelkti dėmesį į reformas. Ir reformų reikia vakarų Balkanų valstybėse. Tai yra faktas. Ir čia svarbiausia mm, kalbėti ne vien tik tai apie pačias reformas, svarbu, kad jos nebūtų netinkamai panaudotos. Reikia galvoti apie svarbiausius interesus ir apie, aš turiu minį Makedoniją, Mes nepradėjome dėrybų ne todėl, kad nesprendžiami ES prioritetai ar, ne, ar procesas ilgai ar neilgai trunka, bet dėl to, kad trūksta konsensuso, ar tai atsispindi mm, tame, ką politikai e, sako, lab, kai kurie labai aktyviai, kad e, Makedonijos problemos sėtinos su pavadinimu, jeigu toliau bus vilkinamas tas stojimo dėrybų procesas, tai aišku, gali sukelti papildomų problemų, tai būtina, yra kalbama apie tai, kad pavadinimo klausimą reikia išspręsti. Aš manau, kad galbūt buvo norima pasakyti, kad um, valstybė narė gali kelti kažkokias tai um, sąlygas kažką, ką, ką be pavadintum, kaip tai be pavadintum, kas ne visuomet atitinka ES principus ir galbūt ne visuomet teisinės valstybės principai atsispindėtų tokias reikalavimas. Ir aš gal džiaugiuosi, kad saugumo tarybos, pavyzdžiui, rezoliucijos yra paminėto šiame kontekste, nes viskas yra labai aišku. Ir, ir teisingumo teismas taip pat akcentuoja, kad niekas neturi teisės uh, Mm, primesti kažkokio tai pavadinimo, kito nei pasirinko valstybė pati, suvereni valstybė savo sprendimais ir tikrai valstybė neprivalo kažkokių tai kitokių e, subjektų sprendimų, jungtinėse tautose tas e, aiškiai patvirtinta rezoliucija. Ir tai yra aiškiai priežasis, kodėl reikia stiprinti, aišku, santykius e, su mūsų uh, Mm, kaiminėmis, taip pat ir kaiminė pietuose, Graikija, nes manau, kad mus vienyje ekonominiai, politiniai, strateginiai tikslai ir dėl tų priežasčių turėtumėm stengtis dirbti ir tą linkmę. Dabar galvojant apie vidinę situaciją. Labai svarbu, kad būtų vengta to kaip preteksto. Tai aišku, galime turėti skirtingų nuomonių, įvairiais klausimais, kaip kad visur tai matome. Tačiau vienas dalykas yra labai svarbus, vienijantis dalykas Makedonijai siejantis, vienijantis viską, politinį, religinį spektrą, viską. Tai yra mūsų perspektyva Europos Sąjungoje. Būtent tie, kas teigia, kad geriausias receptas nespręsti pavadinimo klausimo būtų mm, iš viso negalvoti, kad Makedonija turi būti ES narė. Yra minėtos įvairios realijos jau. Manau, kad mes Balkanuose taip pat turime suvokti tas realijas. Pirma realija yra, kad tikrai niekam, niekas nepaplos valstybėse narėse, kaip bus pasakyta, kad e, gerai priimkime šešias vakarų Balkanų valstybės jau šiandien. Ne, tikrai niekas nepaplos, nes tokia realybė, nėra tokios realybės. Reikia atsižvelgti į tai, kad jeigu mes vis tik tai neturėsime patikimos europinės ateities, tai gali būti, kad bus praleistos istorinės progos. Uh, istoriniai šansai ir visos tos transformacijos, kurios įvyko Vakarų Balkanuose per pastarąjį šimtmečiai, ar tai Otomanų nu, imperija, karališių pasikeitimai, um, pirmas, antras pasaulinis karas ir pasikeitimai, visos tos transformacijos, komunizmas ir mm, išeimas iš komunizmo, visa tai buvo padaryta praliejant kraują, o ši transformacija įvyko nepraliejant kraujo ir tai yra mūsų visuomenio transformacija į vakarietiškas transformacijas informacijos. Taigi nepamirškite šito elemento, kai, svarz, kai matote platesnį Europos istorijos vaizdą. Taip, ir pono Šumano visus principus. Mes turime suprasti, kad viskas nevyks per vieną dieną, tačiau mes turime teisę į orumą ir apie, į apsisprendimą. Ir... Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. E, ja sam se isto... Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir mano kolega, nusprendžiau pasisakyti dabar kitą kalbą. Galbūt Jugoslavijai išyrus e, kažką mes ir gavome, tačiau kažką ir praradome, bent jau ką gavome, tai daugia kalbystė, dabar mes kalbame įvairiomis regiono kalbomis, e, bet mums nereikėjo ne dienos mokytis mokykloje, kad išmoktume tas kalbas. Tikimės, kad e, jūs girdite vertimą. Man malonu kalbėti Europos parlamente ir girdėti, savo kalbą šioje salėje, tai yra bosnių kalba tikintis. Vieną dieną mano šalies kalba bus taip pat oficiali kalba šioje salėje taip pat. Tai nėra regiono kalba įvica. Tačiau gal nesiginčykime. Dabar mes nesame viena valstybė. Nesužlugus e, ankstesnė Jugoslavijai mes čia nesėdėtume kartu ES e, priengyje. Aš e, prieš man įžengiant į salę manęs paklausė, ką aš čia prisisegęs. Na, aš nekalbėsiu apie šešelį, bet šį ženkliuką laikysiu Srebrenicos e, simbolių, tų baisių dalykų, kurie įvyko karo metu. Ir tegul ši istorija baigėsi e, nuosprendžių šešeliui, pas, šios istorijos pasmerkimu ir vieną dieną galbūt mes galėsime paminėti ir įvykius Srebrenicoje kurioje nors regiono šalyje ar čia parlamente. Ir baigti tą praeities istoriją. Ačiū už klausimus užduotus man tiesiogiai, kai dėl situacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje, man atrodo, einame teisingų kelių, galbūt šiek tiek per lietai. Bet lietai, bet tinkamų takų. Galbūt nėra tai blogai, kaip atrodo. Deja, mums Kol kas nepavyko suformuoti vyriausybės, galbūt to nepavyks padaryti iki metų pabaigos, tačiau iniciatyva susirinkti Sarajeve, e, kurią galbūt galima pamatyti e, Britų vokiečių iniciatyva, Londono Berlyno iniciatyva, galbūt tai tokia ir nėra, tačiau yra logiška tarybos išvadų išdava. Iš Na, o kitas logiškas žingsnis būtų šią iniciatyvą tapti bendrąją Europos ar Euroatlantinę iniciatyvą, sulaukus paramos iš kitos Atlanto pusės. Šią iniciatyvą galima panaudoti suburti naujo tipo vyriausybę Bosnijoje ir Hercegovinoje, kad ji taptų platformą suburti reformų vyriausybę. ir suformuoti tinkamą vyriausybę. Todėl tas iniciatyva yra sveikintina ir manome, kad tai yra reali galimybė Bosnijai ir Hercegovinai. Kai dėl Rusijos radikalaus islamo įtakos Bosnijoje ir Hercegovinoje, kas čia buvo minėta, atsiradus vakumui sustabdžius Euratlantinės integracijos procesus, vakumas, kuris atsirado atsirastų atėmus Atlantinę ar Europos perspektyvą gali pritraukti kitų jėgų, ar tai būtų Rusijos įtaka, ar islamo radikalizmo. Tikiuosi, kad to neatsitiks, nes tikiuosi, kad Bosnijos ir Hercegovinos europinių kelių nebus abejota niekada ir aš nemanau, kad kokia nors kita pasaulio šalis nėra nepatenkinta Bosnijos ir Hercegovinos ateitimi Europoje. Manau, kad mano šalyje egzistuoja sutarimas tarp visų tautybių, kad mūsų kelias yra eiti į Europos Sąjungą ir e, dėl NATO, galbūt netokiu pat mestu tiek dėl ES, bet esu įstikinęs, kad bus priimti teisingi sprendimai. Na ir gautinis paskutinis žodis dėl mūsų konstitucijos. Mūsų konstitucija iki šiol yra parašyta anglų kalba, dar neišversta į mūsų kalbą nuo Daytono laikų. Galbūt turėtume pradėti rašyti naują konstituciją mūsų gimtąją kalbą. Na, tiek dėl atsakymų jūs klausimus dėl referendumo. Nemanau, kad būtų bepročių, kurie siūlytų renkti referendumą, tai būtų tiesioginis Daytono sustarimo pažeidimas, o bet koks toks pažeidimas pateisintų tarptautinės intervencijas. Tarptautinė bendruomenė to neleistų, nemanau, kad kas, nar, kas nors būtų pa, pakankamai išpratėjęs, kad tai darytų. Na ir paskutinis dalykas, ką Mums svarbu padaryti namų darbus, nes tai yra būtina Bosniai ir Hercegovinai, nes kitos perspektyvos nėra. Turime gyventi vieni šalia kitų ir pamiršti e, neigiamus aspektus. Galbūt ir galime ir džiaugtis dėl to, kad esame skirtingi ir tikėsime, kad mums tinka ir ES lozungas vieningi įvairovėje. Taigi, ir atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek ilgiau, norėjau išgirsti ir savo gimtąją kalbą šioje salėje. Ačiū ir paskutinis. Kaip e, paskutinis kalbėdamas aš norėčiau padėkoti užsienio reikalų ministrams e, labai šiltai kad išgyvenote šį posėdį, šią diskusiją. Dar kartą leiskite pasakyti, kad didelė dauguma pritarė plėtros procesui Vakarų Balkanuose. Žinoma, yra problemų, kurias reikia nugalėti. reikalingos dvišalės dėrybos tarp e, regiono šalių, tačiau tikiuosi, kad bus rasti sprendimai e, net tokioje tolimoje ateityje. Kai dėl to e, specialaus tribunolo buvusios Jugoslavijos karinių nusikaltėlių klausimams, tai aš e, dėja nežinau visų detalių, bet manau, kad galėsime šį klausimą aptarti atskirai. Dėkoju kolegams iš nacionalinių parlamentų, dėkoju už dalyvavimą šioje, šiose diskusijose. Aš manau, kad šios diskusijos buvo labai vaisingos ir tikiuosi, kad išsivešite ir pozityvios patirties kad galėtume ir ateityje pakartoti tokias diskusijas. Aš įsivaizduoju, kad kitais metais per, e, per renginius skirtus bendrai užsienio ir gynybos politikai galėsime pakviesti jūs dalyvauti. Nežinau, ar tai bus įmanoma, tačiau E, galite jau dabar galbūt pasižymėti savo kalendoriuose tas datas. Šiandien po pietų mes tęsime savo posėdį, jūs taip pat galite dalyvauti nuo 15 valandos. Kalbėsime su Mikhailu Khodorkovskiu 1 valandą, 4-16 valandą kalbėsime su Libano ministrų pirmininku, o 17 valandą sustiksime su Bernardinu Leonu kalbėsimės apie situaciją Libijoje. Taigi jūs domina šie klausimai. Aš šiltai kviečiu jūs dalyvauti ir po pietinėme posėdėje. O tiems, kurie vyksta namo, tai linkiu e, saugios e, kelionės namo ir linksmų kalėdų, jeigu nesusitiksime iki tol. Ačiū, kad atvykote.